Right, uh, good afternoon, everybody. If we could uh, take our seats. Labadiena. Sveikinu visus susirinkus ir, ir prašau susėsti savo vietas. Norėčiau pradėti mūsų posėdį ir noriu pasiklausti, ar jūs pritarėte pasiūlytai darbo atvarkį. Niekas neprieštarauja, todėl darau prielaidą, kad ją patvirtiname. Antras punktas. Turime patvirtinti anksčiau įvykusio uh, balandžio 14, birželio 1-2 ir birželio 28 dienų posėdžių protokolus, niekas neprieštarauja, tuomet jiems pritarėme toliau. Pirmininkės pranešimai, pranešimų nėra. Džiugu man tai jums pranešti. Ketvirtas punktas ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2010 metų posėdžių tvarkaraščio projekto tvirtinimas. Šį tvarkaraštį turite savo aplankuose. E, koordinatoriai jam pritarė Gruzi rugsėjo 6. Jei niekas nepareikš jokių prieštaravimų, laikysime tą tvarkaraštį patvirtintų iki šio posėdžio galo. Ir pereinu prie penktojo darbo tvarkės punkto. Man labai malonu mūsų komitete vėl pasveikinti Žaną Klodą Trišė, Europos Centrinio banko pirmininką. Paskutinį kartą susitikome birželio 21-ąją. Žinau, kad vėl susitiksime lapkričio 30-ąją. Tai yra nuolatiniai mūsų susitikimai. Ir kaip įprasta, pono trišė pasisakymas truks apie 15 minučių. Jis pristatys paskutinės naujienas pinigų ir ekonomikos politikos srityje, taip pat e, išeimo iš krizės strategiją, taip pat kalbėsime apie pinigų politiką. Darau prielaidą, kad jūs kalbėsite apie finansinio sektoriaus valdymo ir susijusius klausimus. Ir paskui Mm, kolegos turėsite galimybę užduoti klausimą neilgiau nei pusantros minutės ilgio. Ir taip pat noriu paprašyti jūsų, kad per tas pusantros minutės užduotumėte tik vieną klausimą. Nes kitaip nesažininga užduoti dešimtį klausimų ir tikėtis labai išsamių atsakymų. Pone Trišė, žodis Jums. Labai ačiū, ponia pirmininkė pana pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Mes sustinkame, kaip įprasta, tuo metu, kai Europoje stebima ypatinga pažanga ekonominio valdymo ir finansinio reglamentavimo srityje. Jeigu leisite, norėčiau pasveikinti Europos parlamentą, ypač šį komitetą, patvirtinus ES finansinės priežiūros paketą. Matydami, kaip parlamentas dirbo šiais klausimais, aišku darosi, kad ši institucija iš tikrųjų e, toli pasistumėjo gyvendama savo vaidmenį prieimus Lisabono sutartį. Jis buvo labai svarbus e, vykdant reformas e, Europinės perspektyvos prasme. Turiu pasakyti, kaip Europos institucija, Europos centrinis bankas tikrai labai vertina jūsų pastangas ir jūsų paramą. netrukus bus pateiktas kitas e, teisėkros paketas, tai yra ekonominio valdymo reforma. Aš visiškai tikiu jūsų galimybėmis ir noru šiame kotete e, patvirtinti jūsų europietišką požiūrių, požiūrių šio klausimu. Dabar mums vėl reikia kvantinio šuolio, kad užtikrintume geriausią bendros rinkos veikimą kad e, pinigų sąjunga būtų stipri ir būtų Europos integracijos šerdimi. Kaip visada, taip pat šiandien e, jums papasakosiu apie CB tarybos e, nuomonę, valdančiosios tarybos nuomonę apie esamą situaciją pinigų srityje. Norėčiau pakalbėti apie du klausimus. Apie ekonominės ir politinės sąjungos reformą ir Europos finansų rinkų ateitį. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie ekonominius ir pinigų politikos po, pokyčius. Nuo praėjusio susitikimo birželio mėnesį duomenys rodo kad ekonomika augo 1 procentų palyginti su ankstesniu ketvirčiu, tai yra antrajame ketvirtyje, o tai atitiktų perskaičius į metinį augimą 4 procentus. Ateityje galime tikėtis, kad atsigavimas e, bus šiek tiek lėtesnis, e, tačiau tempas bus pozityvus, nors ir bus tam tikro netikrumo dėl perspektyvų. Metinis infliacijos pokytis Europos zonoje buvo 1,6 procento rūpiučio mėnesį, tai yra šiek tiek sumažėjo nuo 1,7 procentų Liepos mėnesių. Taip atitinka mūsų lūkesčius. Ateityje galima sakyti, tikėtis, kad infliacija gali šiek tiek padidėti per trumpą laiką, tačiau turėtų išlikti nesmarki per e, politiką į svarbų vidutinį laikotarpį. E, mūsų nuomonę, rizika, kad jį padidės, yra šiek tiek pozityvesnė, tačiau e, infliacijos lūkesčiai yra e, susaisti pagal kainų stabilumo e, apibriežtai. Knygų analizė rodo, kad infliacinis spaudimas per vidutinį laikotarpį bus suvaržytas. Tai atsispindi pinigų ir kredito augimo, silpname augime. Taip pat paskolų nedidelis augimas slepia faktą, kad augimas yra pozityvus tačiau jis atitinka e, tai, kas pastebėta anksčiau, jis yra neigiamas įmonėms. Kalbant apie nestandartinės priemonės, mes anksčiau šį mėnesį nusprendėme ir toliau vykdyti reguliarias refinansavimo operacijas e, su fiksuotomis palūkanų normomis ir paskirstant visas sumas, kurių reikalauja Europos zonos bankai, bent jau iki 11 metų sausio vidurio. Taip pat vykdysime tris papildomas koregavimo operacijas per e, likusios šių metų dalį e, su 6 ir 12 mėnesių, kai, kai sueis 6 ir 12 mėnesių refinansavimo operacijų terminai, kad galėtume palengvinti perimą prie reguliarių refinansavimo operacijų. Per e, vertybinių popierių programą mes ir toliau kišamės nedideliu mastu kai kuriuose segmentuose eurozonos obligacijų rinkose. Kaip aš susakęs parlamentui anksčiau, šios intervencijos turėtų padėti pagerinti mūsų pinigų, pinigų politikos perdavimo e, mechanizmą. Apskritai, valdyčioji taryba mano, kad dabartinė pinigų politikos e, pozicija yra skatinančioji, atsižvelgiant į kokliaus kainų pokyčius ir susaistytus infliacijos lūkesčius. ECB palūkanų normos yra tinkamos Noriu dar kartą pabrėžti, kad visos nestandartinės priemonės, kurios, kurias taiko eurosistema per finansinių rinkų įtampos laikotarpį, yra visiškai nuoseklios ir atitinka kainų stabilumo įgaliojimus ir yra iš esmės laikinos. Tai perinant prie biudžeto politikos, pereimas prie <clears throat> tvarios fiskalinės pozicijos yra skubiai reikalingas. Mes kviečiame visas šalis E, vykdyti ambicingą fiskalinį konsolidavimą. Pozityvus e, fiskaliniai pokyčiai, kurie gali pas, įvykti dėl didesnio, negu gali tik, tikėtis ekonominio augimo, turėtų padėti pasiekti pažangos greičiau. Dabar norėčiau pakalbėti, ponia pirminkė, apie konkrečias temas, pradedant nuo ekonominio valdymo reformos. Pirmininkas Van Rompojus neseniai informavo jūs apie jo pirmininkavimas darbo grupės pažanga. Darbas pasistumėjo kai kuriais klausimas, ypač kalbant apie Europos semestrą. Kitais klausimais, pavyzdžiui, priežiūro, biudžeto priežiūros sustiprinimas arba naujas makronominis nauja makronomė priežiūra, jo sistema rodo, kad daugiau siekių reikia siekti daugiau. Tiek ECB, tiek eurozonos vyriausybės turi siekti uh, sklandaus pinigų politikos veikimo. Kai Europos komisija pateikė savo teisėkuros pasiūlymus, Europos parlamentas, kaip vienas iš įstatymų leidėjas, turi taip pat e, prisimti savo vaidmenį, kuriant ekonominio valdymo sistemą. Darybos dėl priežiūros paketo parodė, kad parlamentas nenori priimti kompromisų, kurie pagristi žemiausių vardiklių. Idealiu atveju kvantum, kvantinis šuolis, stiprinant Europos zonos ir eurozonos ekonominį valdymą, reikalautų pakeisti sutartį. Tai reiškia, kad e, kadangi neįmanoma tai greitai padaryti, mes turime iš, bent, išnaudoti visas galimas, e, visus galimus e, kelius, kad galėtume pasiekti tą kvantinį šuolį. ECB tikisi parlamento paramos Ta prasme, kad e, tinkama ekonominio valdymo reforma, ypač eurozonoje, turi pasinaudoti visomis e, Lisabono sutarties teikiamomis galimybėmis. ECB valdybos narys Lorenzo Binis Magi neseniai jums pateikė mūsų poziciją dėl įvairių ekonominio valdymo reformos aspektų, įskaitant kai kurios svarbius klausimus susijusius su išėjimų iš krizės. Jis taip pat išdėstė ekonominius pagrindus, kurie pagrindžia mūsų poziciją. Noriu pabrėžti, mes tai, ką mes manome, kas yra būtini reformos elementai fiskalinės ir makroeminio stebėjimo srityje, dėl kurių daug diskutuojama. Naujoji sistema turėtų būti tikslinė, turėtų būti skirta šaliems, šalims, kurios turi didelės skolas ir praranda konkurencingumą. Viešosios skolos lygis, taip pat deficitų kaita gali būti finansinio nestabilumo šaltinis ir gali užkrėsti kitas šalis e, turinčias tą pačią valiutą. Taigi, e, skola biudžeto priežiūros sistemoje turėtų būti e, svarbus elementas tiek stab, e, prevencinėje, tiek korekcinėje stabilumo ir augimo pakto pusėje. Konkurencingumo praradimas yra dar vienas nestabilumo šaltinis. Nauja priežiūros sistema siekiant ištaisyti makroekonominius disbalansus, kai jie atsiranda, yra būtina. Ši mintis iš principo sulaukė paramos, tačiau konkrečių, e, priem, dėl konkrečių priemonių, kad e, ši idėja veiktų, dar reikia siekti. Kai disbalansai ir pažeidžiamumas bus nustatyti, turi būti imtasi tolesnių veiksmų, įskaitant e, rengiant misijas į šalis, teikiant politikos rekomendacijas, taip pat viešai spaudžiant ir galų gale taikant korekcinės priemonės, nes kadangi pažeidžiamumas vienoje šalyje gali tiesiogiai paveikti kitas šalis, toks priežiūros mechanizmas turi susilaukti tam tikros sistemos su paskatomis ir sankcijomis paramos. Tokia sistema turėtų pradėti veikti proceso pradžioje ir turėtų griežtai bausti už pažeidžiamumus. Labai svarbus priežiūros mechanizmo elementas yra paskatų ir sankcijų mechanizmas, tiek finansinių ir nefinansinių sankcijų, ypač šalims esančioms pinigų sąjungoje. Aš esu įsitikinęs, kad parlamentas e, laikysis e, ambicingos pozicijos šią prasme. Atinkamos procedūros turėtų būti kvazi automatinės remiantis komisijos pasiūlymais, o ne rekomendacijomis. ECB pasiūlė pakeisti balsavimo procedūras, kad būtų galima patvirtinti skatinamasias ir sankcijų priemonės. Tokie sprendimai turėtų būti patvirtinti kvalifikuotą daugumą taryboje, o komisijos vaidmuo būtų sustiprintas. Be to, siekiant, kad e, narystės pinigų sąjungoje reikalavimus būtų galima internalizuoti, Europos e, taisyklės turi būti laikomas nuo savomis valstybės, valstybės narėse. Reikia e, taikyti nacionalinės fiskalinės taisyklės, kurios atitiktų stabilumo ir augimo pakto reikalavimus. Todėl tai yra labai svarbus žingsniai. Reikia sustiprinti taip pat ir Europos Europos statistinės sistemos pareigas ir mm, darbą, sustiprinant e, jos e, atsakomybę už duomenų rinkimą, atitinkamus išteklius ir atitinkamą auditą. Šie pasiūlymai bus pateikti, patvirtinti reglamentą dėl Eurostato. Analizės nepriklausomumas taip pat turėtų būti nekvestionuojamas. Aš tikiuosi, kad komisija pateiks konkrečių pasiūlymų kaip e, spręsti šį klausimą valdymo reformos rėmose ir siekiant sustiprinti nepriklausomą fiskalinį stebėjimą. ECB taip pat pasisako už e, protingųjų vyrų ir moterų patariamai organą, kuris teiktų antrą nuomoje ES lygmenių. Taigi, rezumuojant, norėčiau pasiūlyti tokį sąrašą priemonių atsakant į klausimus. Pirmiausia, ar fiskalinės priežiūros sistema tinkamai sprendžia silpnasias vietas, kurios gali e, sukelti krizę? Ar veiksmingas e, makronomijos prie, prie, priežiūros pate, paketas gali leisti imtis korekcinių priemonių? Trečia, ar sustiprinimo mechanizmas e, paigristas kvazi automatinėmis priemonėmis yra pakankamas apsaugoti kitas narės ir e, valiutų sąjungą. Ar ši sistema apima nepriklausomą priežiūrą, e, tinkamą statistikos kokybę, na ir pagaliau, ar naujai ekonominio valdymo principai atitinka nacionalinės sistemas. Mes labai atidžiai stebėsime, kokie bus atsakymai pateikti Van Rompojaus darbo grupės ir taip pat e, komisijos kolegijos. Tikiuosi, kad jie e, atlaikys tuos iššūkius, kurie mums kyla. Jeigu ne, jeigu atsakymai būtų per daug nedrasus mūsų nuomonė, mes aiškiai apie tai informuosime jūsų komitetą. Trumpai norėčiau pakalbėti paskutinę temą dabar, būtent finansinio sektoriaus problemas. Šiame metu pasaulinių ir ES lygių norima stiprinti reglamentavimą ir priežiūrą. Mes turime išlaikyti šį, e, šią mintį, nes reikia dar daug padaryti, ypač įgyvendinimo prasme. Bazelis 3 yra labai svarbus pasiekimas šiame kontekste. Tai yra finansinės reformos širdis, e, pasiekiamas tinkamas balansas tarp bendro e, finansinio sektoriaus stiprinimo tikslo ir e, poreikis skatinti skonimą realiai ekonomikai. Negaliu kalbėti apie priežą, nepagirdamas Europos parlamento dar kartą už tai, kad jis patvirtino ES priežiūros reformos paketą, Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos priežiūros institucijos sukūrimas kartu su kapitalo reikalavimo direktyvos pakeitimais turėtų sustiprinti mūsų priežiūros sistemą. Jis turėtų leisti priežiūrėtojams ir reguliuotojams e, nukreipti finansinį sektorių į tvaresnius vandenis kad, būtų galima, kad galė, jis galėtų pasitarnauti realiosios ekonomikos poreikiams, kad būtų atlaikyti šokai ir išvengta disbalansų. Kadangi e, šių institucijų įkūrimas artėja, ECB tikisi, kad nauja, naujusios institucijos pradės veikti nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Naujoji priežiūros architektūra yra tik vienas finansinės reformos aspektas. Pavyzdžiui, Direktyva dėl alternatyvų investicijų fondų valdytojų taip pat svarstoma, siekiant užtikrinti tinkamą alternatyvių investicijų priemonių valdymą. Mes manome, kad čia taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą ir laik, savalaikę atskaitojimą apie investicijų veiklą, kad galima būtų kontroliuoti sisteminę riziką. Pažanga dėl e, šio selling ir OTC e, išvesnių finansinių priemonių taip pat yra labai svarbi. Be to, e, moralinė rizika taip pat turi būti valdoma, o e, neigiamų paskatų problema, e, kuri kyla dėl, dėl pernelik didelio pasitikėjimo išoriniais reitingais, taip pat turi būti sprendžiama. Būtent tai aš turiu galvoje, kai sakau, kad reikia išlaikyti reformos tempą. Procesas bus ilgas, o, o institucijos pasies pasieks tų tikslų, kurių e, reikalauja mūsų piliečiams, jeigu tik tai dirbs ir toliau dėdama daug pastangų. Labai ačiū uždėmesi. Um, we'll move... Dėkoju. O dabar mes perėsime prie klausimų raundo. Primenu, kiekvienas turite po pusantros minutės ir todėl jūsų klausimai turi būti aiškus ir trumpi. E, pirmasis klausimas Žampol Kosė e, ir EPP e frakcijos atstovai. Žampolas pirmas. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Trišė, leiskite man pasveikinti Jūs kaip ES sisteminės rizikos e, valdybos e, pirmininką. E, Taip buvo nuspręsta Europos parlamente, tai yra, kad Europos centrinio banko pirmininkas turėtų tapti ir šios valdybos pirmininku. Jūs kalbėjote apie priežiūros direktyvą ir aš norėčiau paklausti apie AMF direktyvą. Kaip pamenate, direktyvos tikrai, dėrybos buvo tikrai intensyvios ir aš norėčiau sužinoti, ko jūs tikitės iš šitos, iš šitos direktyvas ir galbūt jūs galėtumėte e, mums duoti patarimą, kaip toliau artis dėrybose. Dėkoju. Dėkoju. Aš vertinu e, Europos parlamento pastangas šioje srityje ir aš esu tikras, kad jūs ir toliau e, dirbsite taip pat puikiai e, ir su, bei su šita direktyva. Direktyva yra labai svarbi. Ji apima sritį, kuri nėra na, visiškai aiški. Tai yra labai platis rytis Yra, tai yra sudėtingas rytis. Ji apima e, finansinės e, operacijas e, vykdomas tokio aukšto lygio institucijose. Ir todėl šioje srityje mūsų nuomonė svarbiausia, kad Europoje būtų tam tikra priežiūros sistema, kuri to, to pačiu užtikrintų ir skaidrumą. Tikimės, kad tas aiškumas ir skaidrumas bus bene didžiausias pasaulyje. Arba bent jau nesiskirs nuo to, kas egzistuoja e, Amerikoje. Nes e, jeigu šios dvi sistemos būtų ne vienodos, jeigu jų, tarp jų būtų tam tikrų skirtumų, tai sukurtų papildomo e, nestabilumo pasaulyje, juk investuotojai pasirenka stabilesnės e, rinkas investicijom. Taip pat mes įsivaizduojame, kad turėtų įvykti ir toksai geografinis pokytis finansų rinkose. Mes kartu su, su mūsų partneriais iš Amerikos norime žaisti pagal tas pačias taisyklės visame pasaulyje. O tai leistų mums uh, sukurti arba užgarantuoti finansinį stabilumą pačioje ekonomikos sistemoje. Be abejo, visam tam reikia daugiau skaidrumo. Tai yra vienareikšmiška. Be to, mes e, suvokiame, kad e, kalbant apie valdžios institucijos, apie administravimą ir reglamentavimą bei mokslą, mes vis dar turime perprasti finansinio nestabilumo e, faktorius ar veiksnius, kurie gali egzistuoti rinkose. Ir kurie gali sukelti institucijų neprognozuojamus e, veiksmus. Tikriausiai visų centrinių bankų ir viso mokslo pasaulio vardu turėčiau pasakyti, kad būtent šitoje srityje mūsų laukia dar daug darbų. Reikia mums perprasti tuos įgimtus e, nestabilumo veiksnius. Dėkuoju, panas Belt. Ačiū. Prieš porą savaičių buvome susitikę Frankfurte ir tada buvo kalbame apie ECB pasirengimą. E, tam tikrų institucijų e, e, įsteigimui bei veikimui. Ar Jūs manote, kad tas parengiamasis darbas vyksta gerai ir bus pasiruošta tų institucijų darbo pradžiai nuo 2011 metų? Toliau, prieš, per pastaruosius porą metų mes matėme, kad reikalinga didesnė pusiausvara. Uh, matėme, kad reikalingi tam, tikri, tam tikros monetarinės priemonės e, e, kai kuriuose sektoriuose ir kad e, tų priemonių turėtų būti imtasi kartu su kai kurių valstybių narių vyriausybė pritarimu. Ir paskutinio biudžeto komiteto posėdžio metu buvo taip pat klausima, ar visų tų priemonių pakaktų tam, kad ateityje biudžetas būtų subalansuotas? Atsakymas. Dėl pirmojo jūsų klausimų, tai iš tiesų mes darome viską, ką galime, stengiamės nuo pat pradžių, kad sisteminės rizikos valdyba pradėtų sklandžiai veikti jau nuo sausio, nuo sausio pirmos dienos. Aš esu tikras, kad mums pavyks tai padaryti Mes bendradarbiavame su įvairiom institucijom e, visose 27 e, valstybėse narėse su taryba ir aš iš tiesų esu e, tikras, kad mes sugebėsime pradėti tą darbą laiku ir tinkamai. Be abejo, atsakomybė yra labai didelė. Ir mes turime labai atidžiai pagalvoti apie tai, kaip organizuoti mūsų darbą, kokie gali būti mūsų apribojimai. Bet priemonės yra, instrumentai turi būti paruošti. Taip pat jūs pats paminėjote, kad e, kai pačios valstybių narių institucijos turi e, atlikti tam tikrus parengiamuosius darbus. Ir turėčiau pasakyti, kad kol kas tos institucijos galbūt nėra visiškai pasirengusios tam darbui, bet tų institucijų nacionalinių institucijų bei grupuočių, e, kurios, ar grupių, kurios atsakingos už rinkos priežiūrą ir finansų priežiūrą. Šitų institucijų vadovai tikrai e, žino, kokia atsakomybė gula ant jų pečių. Gali būti, kad mums prireiks daugiau laiko, bet tai ne visiškai priklauso tiesiogiai nuo mūsų. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Dėl jūsų antrojo klausimo. Aš many, manau, kad šioje priežiūros e, srityje, tai yra fiskalinės politikos priežiūros e, srityje, mes turime užtikrinti, kad ta politika turi būti įgyvendinta visose valstybėse narise. Ir šioje srityje mes niekuomet greičiausiai nesukursime tos optimalios e, situacijos. Ir dėl tos priežasties mes visuomet sakome tą patį. Jūs žinote, kad praeitie e, situacija nebuvo pakankamai gerai įvertinta. Netgi 2004-2005 metais mes kalbėjome apie stabilumo pakto įgyvendinimą. Tai, tai buvo laikoma fiskalinės politikos ribojimu, o dabar mes jau matome, kokie buvo e, tokio požiūrio rezultatai. Tad aš dar sėki norėčiau pakartoti, kad mes ir toliau raginsime visas valstybių narių vyriausybės e, įgyvendinti tas priemonės tinkamai ir be abejo stiprinti, gerinti ekonominį valdymą, nes tai yra mums visiems būtina. Ačiū toliau, Jose. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs tikriausiai sekėte mūsų diskusijas dėl sisteminės rizikos valdybos. Ir tikriausiai žinote, kad jūs palaikančiųjų e, grupė e, labai išsiplėtė. Ir jeigu mes e, atmetame politinių sankcijų taikymo galimybę, ar jūs kaip banko pirmininkas, manote, kad tos bausmės ar sankcijos turėtų būti taikomas automatiškai, ar jas prieš tai turėtų apsvarstyti vadovų taryba? Ar jums netrodo, kad eurozonos narėms taikomos priemonės ir sankcijos turėtų būti kitokios nei ne eurozonos narėms taikomos priemonės? Kokie jūsų nuomonė yra skirtumai, e, kalbant apie įsiskolinimo kriterijus ir apie deficitą šalies? Thank you very much uh, for, for your question. Uh, Ačiū už klausimą. Kaip jūs pats ir pasakėte, kalbant apie sankcijų išplėtimą, kai kurios sankcijos gali būti labai nesunkiai pritaikytos, laikantis dabar sutartie galiojančių nuostatų ir pasitelkus antrinės teisės aktus, kitokių sankcijų taikymo pagristumas yra sudėtingas. Kai, kai, kai turėjote omeny, kai kalbėjote apie politinio pobūdžio sankcijas, jūs turėjausiai turėjote omeny balsavimo taryboje, balsavimo teisų taryboje suspendavimą. Mes už tai visą galvą pasisakome, mes manome, kad tai turėtų labai didelį poveikį. Tačiau įmanoma, kad jog tokius, tokias sankcijas būtų galima taikyti, reikės keisti ES sutartis. E, mums viskas aštru, atrodo štai kaip. Vieningos valiutos e, egzistavimas be politinio pritarimo, be politinės e, E, sąjungos. E, tai yra labai drasus žingsnis, yra bendra valiuta, o nėra atitinkamos politinės sąjungos. Mums reikalinga geriausiai įmanoma e, priežiūros didinimo sistema, taip pat siekiant pašalinti konkurencinius netolygumus. Ir Mano galva geriausias sprendimas čia būtų ne tik pasirinkti tą pusę automatišką sankcijų e, taikymo sistemą, bet perkelti įrodinėjimo naštą kitiems. Juk iš tikrųjų visos problemos slypi detaliuose nuostatuose. Bet aš manau, kad mes galime tikrai toli nueiti, pasitelkdami dabar galiojančius centrinės teisės aktus ir e, neskubėdami keisti sutarčių. Toliau dėl e, įsiskolinimo ir deficito. Kalbant apie išorės stebėtojus, kalbant apie e, verslininkus, investuotojus, jiems svarbiausia yra e, įsiskolinimo lygis ir deficitas. Tai yra gebėjimas ar nesugebėjimas kontroliuoti uh, įsiskolinimą kaip BVP dydį ir gebėjimą mažinti įsiskolinimą. Daryti tą pakankamai sparčiai ir taip uh, kelti visus suinteresuotų grupių pasitikėjimą. Ir būtent todėl mes manome, kad iki šiol įsiskolinimo kriterijus buvo nepelnytai užmirštas. O juk sutartyje e, e, yra atitinkamos nuostatos, tai numatyti ir žymėjame žymuosiuose Maastrichto kriterijuose. Taigi reikia nedelsiant keisti padėtį, gerinti ją, kad taip auktų ir investuotų ir kitų suinteresuotų grupių pasitikėjimas. Pone Pervonš. Monsieur le Président, vous avez euh, indiqué que. Pone Trichet. kalbėdamas apie ekonomikos valdymą, jūs sakėte, kad reikia teigiamai atsakyti į penkis klausimus. Bet jūs nekalbėjote apie krizės valdymo mechanizmą ir jos likimą. Kalbu apie krizės valdymo mechanizmą, kuris buvo e, įdėktas tuo metu, kai iškilo Graikijos problema ir iškilo pavojus visai eurozonai. Mane domina ekonominio valdymo ateitis ir galimybė e, to, sukurti nuola, tokią nuolatinę priemonę, kad įsiskolinimas e, būtų bendras ir kad Europos rinka būtų tokia, patraukli, tokia pat patraukli kaip ir Amerikos rinka. Nes tuo tarpu mm, susidarė paradoksali situacija. Nežiūrint į nieką, Amerikoje palūkanos išlieka aukštos, nors krizė kilo iš ten, o tuo tarpu Europos e, valstybės e, sunkiai, e, joms sunkiau yra susirasti finansavimą. Ačiū jau e, tikriausiai išgirdote e, valdomosios tarybos nario atsakymą apie e, ekonomikos valdymo mechanizmą ir apie tai, ką reikėtų padaryti, e, bandant išvengti šios situacijos. Pone Trišė, skolos sukaupimas viename fonde nėra tas pats dalykas. Aš bandau atsakyti pirmąjį jūsų klausimą. ECB visada aiškiai pasisako, kad e, valstybių biudžetai, vyriausybės turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę ir tai iš esmės nėra blogas dalykas. bet mes pasigendame paskatų sistemos, kurios dėka e, būtų išmintingai tvarkomi finansai. Stabilumo ir augimo paktas nėra tas idealus pavyzdys, kuomet buvo tvirtai laikomasi jo nuostatų. Taip pat pažangiosios praktikos skleidimas neįvyko, nebuvo bandymų, e, kiek įmanoma, geriau dirbti, taikyti šios politikos nuostatas. Būtent todėl mes kalbame apie šias priemonės ir todėl sakiau, kad reikia teigiamai atsakyti visus mano išvadintus penkis klausimus. Tos priemonės yra absoliučiai būtinos. Tačiau manau, kad ateityje parlamento e, tvirtas nusiteikimas, tarybos pasirežimas, taip pat e, pamokas, kurias išmokstame šiuo sunkiu laikotarpiu, turėtų leisti mums su pasitelkti tuos visus priežiūros sistemos elementus ir pasipriešinti galimoms panašioms situacijoms ateityje. Ne. Ačiū, ponas Bermanas. Ačiū, ponė pirmininkė. finansinių rinkų priežiūros institucija e, Niderlanduose pareiškė, kad Graikijos krizės metu buvo bandymų manipuliuoti sistemą. Mes ką tik e, deklaravome, kad palaikome Europos lygmens priežiūros agentūros įsteigimą, ar jūs manote, kad pakanka lėšų tam, kad ateityje būtų užkirstas kelias bet kokioms manipulacijoms, spe spekulacijoms? Ką reiktų daryti, kad taip neįvyktų? Ar manote, kad yra, e, kad yra pakankamai teisinių priemonių? Be abejo, apie tokius atvejus dažnai sužinoma per vėlai ir todėl e, Europos bankų vaidmuo čia yra labai svarbus. Manau, kad ECB veiklos e, galimybės čia yra ribotos. Ar jums iš vis kelia susirūpinimą šis klausimas? Europos komisija rengia teisės aktus, e, kuriais bus apribota priekyba nepadengtais vertybiniais popieriais. Ar norėtumėte pakomentuoti, Tai ar jūs nemanote, kad reikėtų uždrausti kai kurios išvestinius vertybinius popierius Europoje ir kitur? Uh, sur, uh, Ačiū. Atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą, noriu pasakyti štai, kad viskas yra gana aišku. Stebėjome teisėtą elgesį ir ne visiškai teisėtą elgesį. Buvo vykdomos leistinos operacijos, taip pat stebėjome ir nesankcionuotą elgesį rinkoje. Turime būti griežti tokiais atvejais ir e, reikia aiškiai atskirti, kas yra teisėta veikla ir kas yra neteisėta veikla. Taigi, įvertinant, ar konkreti operacija yra manipulacija, tai reikia ištirti egzistuoja sankcijos bausmės tiems žmonėms, kurie pažydžia įstatymus. Taip yra Europoje ir taip pat kitapus Atlanto visur. Centriniams bankams taip pat tenka atsakomybė. Didžiulė atsakomybė. Bankų tikslas e, užtikrinti stabilias kainas vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu, taip pat finansų stabilumą. šiems bankams taip pat tenka imtis kitų užduočių ir dėl savo struktūros bankai daugiausia susitelkia į vidutinį ir ilgos trukmės laikotarpis, o ne į tru, artimiausią laikotarpį, nes jiems tenka e, prognozuoti, vertinti. Bankai, kalbant apie e, finansų stebėseną, Galime kalbėti, pavyzdžiui, apie draudimo sektorių. Čia jų užduotis yra kitokios. Taigi, reiktų nemaišyti šių dalykų. Aš neseniai pagyriau kai kuriuos teisės aktus ir e, Europos sisteminės rizikos valdyba, kur yra steigiama, turėtų uh, imtis jai numatytų užduočių ir jos neturėtumėme painioti su priežiūros institucijomis veikiančiomis Europos ir valstybių mastu. Vėlgi manau, kad jūsų klausimas turėtų būti užduotas priežiūros institucijų atstovams. Pavyzdžiui, bankininkystės sektoriaus priežiūro, priežiūros institucijoms arba finansinių rinkų priežiūros institucijoms. Taigi, atsakydamas į pirmąjį sakiau tai jau atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą. Ir pakartosiu, kad manau, jog Europoje ir bendrai pasaulyje yra sutarimas dėl to, kad mums reikia kiek įmanoma daugiau skaidrumo. Visada turime eiti šiuo keliu. Jeigu egzistuoja pilkųjų zonų, tai be abejo tikėtina, kad ten stebėsime ir neteisėtos veiklos atvejus ir visi klausimai, kurie yra aktualūs ir svarstami čia bei Amerikoje. Visų šių diskusijų išdava turėtų būti panašus atsakymai, nes kitaip visame pasaulyje egzistuotų tokios pat problemos, pavyzdžiui, kalbant apie finansinį stabilumą. ir be reglamentavimo stebėtume e, tendenciją link rinkų, kurios būtų visiškai nereguliuojamos. Ir na, jos tiesiog konkuruotų viena su kita didžiame dvidešimtuke. Ačiū už klausimą. Thank you very much, Madam Chair. Dabar žodis e, Ramonai. Pone Trišė, dabar jūs esate Europos sisteminės val rizikos valdybos pirmininkas, norėčiau paklausti jūsų, kokiu mastu atitinka ar netitinka kainų stabilumo tikslas finansinio stabilumo tikslo. Ir jeigu jūsų naujosis, naujoji funkcija kaip e, šios valdybos pirmininko darbas turės poveikio Eurozonos pinigų politikai. Labai ačiū e, Visų pirma, dar nesu tos valdybos pirmininkas, nes viską dar reikia įteisinti, kad viskas pradėtų veikti. Tuo dar nėra. Antra, ECB yra ECB bendroji valdyba. Su 27 valdytojais yra bendroji ECB valdyba, o ECB valdančioji taryba yra ECB e valdančioji taryba, niekas nepasikeitė. ECB turi savo konstitucinį pagrindą, turi savo pirminį įgaliojimą ir tas nepasikeis visiškai. Jo paties veikla kaip ECB, ne, e, e, tai yra ECB valdančioji taryba, ECB vadovauja. Aš norėčiau pasinaudoti jūsų e, klausimų, pasakyti, kad mūsų pagrindinis tikslas yra kainų stabilumas. Nuo euro įvedimo praėjo 11,5 metų. Vidutinė eurozonos infliacija yra 1,97 procento. E, apibrieštis, kurią patikėme, patikėme pradžioje, yra mažiau negu 2, tačiau arti 2 procentų. Tai yra 1,97. Mažiau negu 2, bet netoli to. Taigi bent jau aritmetinė prasme yra netgi įstabu, galėtų aišku būti 1,95, 1,90. Tačiau aš teikiu pirmenybę 1,97 negu 2,01, tiesą sakant. Tačiau metų pabaigoje perskaičiuosime, aišku, šį rodiklį. Tai yra geriausias rezultatas kainų stabilumo prasme per pastarosius 50 metų tų šalių ekonomikoms ir centriniams bankams, kurie yra eurozonoje. Taigi 10-11 metų yra geriausias rezultatas per, net per 50 metų Italijai, Ispanijai, Vokietijai. Tai yra mūsų įgaliojimai siekti kainų stabilumo ir tokia yra mūsų patirtis. Kai dėl kainų ateityje tai stebėtojai, įvairios e, ekspertai ir finansų rinkos numato tą patį stabilumą per ateinančius dešimt metų taip pat. Tai yra faktai. Faktai, skaičiai ir vertinimai dėl ateities. Aš tai panėjau e, prabėgšmomis, aš praktiškai esu vienintelis, kuris tai sako. Man net keista nes tai yra tikrovė, e, kurią mums pavyko pasiekti nuo ECB įsteigimo. Mes ir toliau tai darysime ir mumis pasitikima, kad mes tai darysime. Sistemės rizikos valdyba yra kita institucija. Ir ne visi valdančiosios tarybos nariai joje bus. Bus kitų narių iš kitų institucijų, kurias minėjau taip pat iš e, moksl, mokslinio pasaulio, iš e, nacionalinių institucijų, nacionalinės priežiūros institucijų, kurios turės savo vaidmenį vertinant sisteminę riziką ir primant sprendimus dėl to, kokie iššūkiai gali mums kilti šią prasme ir imtis e, priemonių teikti rekomendacijas, įspėjimus. Tiesa, ši institucija, nauja institucija, e, įkurta arti centrinių bankų, ne tik ECB, bet ir nacionalinių centrinių bankų apskritai. Todėl nekeista, kad iš abiejų Atlanto pusių, atsižvelgiant į tai, kad sisteminė rizika buvo didžiulė problema per šį laikotarpį, abiejose Atlanto pusėse tiek jūsų, tiek kongrese buvo nuspręsta tokią naują instituciją patalpinti šalia centrinių bankų. Dėl to, dėl jų nepriklausomumo, dėl jų susirūpinimo e, stabilumu. Tačiau nereikia abiejų painioti. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Taip pat noriu Jums priminti, kad anksčiau Jūs esate sakę, kad pranešite mums atskirai tai yra pas mus atvykstate e, atskirai, ne pasikalbėti apie pinigų politiką, būtent apie tą valdybą. Ir aš manau, kad e, bus galima užduoti klausimą, kuri iš šių užduočių yra sunkesnė. Toliau ponas Epping. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Trišė, per pastarąjį Ekofino ministrų susitarimą rugsėjo mėnesį buvo apsikeitimas nuomonėmis apie finansinių sandorių mokestį. Jūsų nuomonė buvo labai aiškia. Jūs aiškiai pasakėte, pasak šaltinių, kurie ten buvo, kad toks mokestis yra labai blogai ES. Tai paskatintų bankus perkelti savo veiklą į kitas šalis, Šanhajų, Hongkongą, Junktinės valstijas. Toks mokestis turėtų būti netaikomas tikrai. Aš tikrai labai smarkiai jums pritarčiau. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti visą tai dar kartą šiam komitetui, nes daugelis jo narių yra už tokį mokestį. Galbūt galėtumėte pasidalinti savo išmintimi su mumis, kodėl toks mokestis yra taip blogai. Labai, labai ačiū, ponė. Aš buvau netoks iškalbingas kaip jūs dėl įvairių tų e, pasaulio vietų, kurios galėtų pasinaudoti tokia Europos iniciatyva. Tačiau iš tikrųjų aš sakiau, kad pagal mūsų analizę ši koncepcija yra, ją taikyti nepatartina dėl ekonominių ir finansinių priežasčių ir dėl techninių priežasčių, būtent dėl sudėtingumo įgyvendinant tokį mokestį. Ir jeigu jis būtų įdėktas, toks mokestis, tai tai ir vėlgi tą patį galiu pasakyti, kaip ir apie daugelį pokyčių. Tai reikia daryti pasauliniu mastu. Ir žinote, kad to neįmanoma dabar padaryti. Taigi aš bijau, kad jeigu mes imtumėmės iniciatyvos čia, kokia tai bebūtų iniciatyva, tai galėtų perkelti finansinius sandorius į kitas vietas. Aš neminėjau jokios konkrečios vietos, tačiau e, jas galima įsivaizduoti. Dėl, dėl trejų priežasčių. Pagal mūsų analizą aš suprantu, kad ši idėja e, gali būti patraukli, gundanti. Aš suprantu, kad e, ne vienas parlamentas galbūt ir Europos parlamentas, aš tiesiog nepamenu, ar esate apie tai pasisakę, tačiau žinau, kad nacionaliniai parlamentai, ne vienas iš jų svarsto šią idėją labai džiaugsmingai. Manau, kad mūsų pareigo, pareiga pasakyti, kokie yra sunkumai, e, jeigu jų yra mūsų nuomonė. Ir aš tikrųjų galiu pas, patvirtinti, kad aš šiek tiek netiek iškalbingai kaip jūs, aš iš tikrųjų perspėjau per kofiną dėl tokios idėjos. Right, I, I that... Galiu priminti parlamento nariams, narius, kad savo rezoliucijoje mes paprašėme komisijos pateikti poveikio vertinimą. Komitetas nėra pasisakęs nei už, nei prieš, tiesiog mes norime daugiau informacijos. Toliau klausimas e, Svenas Gyvaldas. Now, uh, Aš e, pasipriešinsiu uh, norui kalbėti apie finansinių sandorių mokestį. Aš manau, kad mokesčių politika yra ne centrinio banko dispozicija, todėl reikia apie tai diskutuoti čia. Tačiau manau, kad ECB atsiskaitimo procesas galėtų būti potencialiai gera priemonė siekiant užtikrinti, kad toks mokestis būtų taikomas. Turiu klausimą dėl to, ko, e, ko būtų galima pasimokyti iš Airijos situacijos. Turėtume būti sunerime, nes obligacijų palūkanų normų skirtumai yra labai dideli ir tai taip neturėtų būti pinigų sąjungoje. Tuo pat metu Airija visada buvo geras pavyzdys ir geras mokinys Jis mažino viešasias išlaidas, sumažino atlyginimus ten, kur galėjo valstybė padaryti įtaką. Ir dabar tai yra pirmoji šalis, kuri mato dvigubą nuosmukį. Norėčiau išgirsti jūsų pamastymus, ko pasimokyti būtų galima iš tos situacijos Airijoje, kokiu pasiekmių jūsų nuomonė tai turi išeimo strategijai E, iš tos ekonominės krizės rėmimo politikos. Ką tai reikštų tam, ką jūs sakėte anksčiau apie airijos situaciją, kai sveikinote tai, ką darė airijos vyriausybė ekonominės politikos ir išlaidų reformų srityje. Taigi norėčiau išgirsti jūsų pamastymus apie šios situacijos pasiekmes. Labai ačiū. Visų pirma, pakartosiu, ką esame kartoję apie visą Europos Sąjungą, apie Eurozoną ar apie bet kurią konkrečią salę, šalį. Sakėme, kai matome, kad jau išeiname iš recesijos, nereikia skelbti pergalės, reikia elgtis atsargiai, išvalgiai, maksimaliai atsargiai ir išvalgiai. Ir dabar galime sakyti, kad e, tada, kai galime sakyti, kai jau išeiname iš e, nuosmokio, išeiname į pliusą, galėtumėte prisiminti, kad mes sakėme, kad mes patys mūsų augimo prognozė eurozonai šiems metams e, buvo 0,6 procento ir mes sakėme, kad reikia neskelbti pergalės ir reikia likti atsargiems ir išvalgiems ir šiais metais ir kitais. Ir vėlgi, ne vienoje šalyje pastebėjome, kad buvo padirbėta gerai, Airija pavyzdžiui. E, nukentėjo vienetinių darbo sąnaudų sąskaita didžiuliai, didelę dalį konkurencingumo darbų metu ir buvo priimti sprendimai, kurie leido vėl atgauti šventinių darbo kaštų prasme nemažą prarastą konkurencingumą dalį. Tačiau e, kiekvienoje šalyje iššūkiai yra skirtingi. Ir nėra vienos bendros vienodos situacijos visoje Europos Sąjungoje, visose 27 šalise ar 16 eurozonos ar 17 šalių. Taigi, prieš išgirdamas jūsų klausimas, aš visuomet raginau visas šalis spręsti savo problemas. Ir problemos nėra vienodos. Airijoje yra labai didelio finansų sektoriaus problema, kuris yra susijęs su šalies patirimais iššūkiais. Taigi aš vėlgi pasakyčiau, kad kiekviena šalis, kaip ir Airija yra orodžiasi, ir kitos yra įrodę, kad gali susidaroti su iššūkiais, kurie jas užgrūna. Ir manau, kad būtent tai Airijos vyriausybė ir parlamentas puikiai supranta ir dabar. Mes raginame visas šalis būti budres, kiek tai tik įmanoma, dėl savo pačių išdo politikos, konkurencingumo politikos. Šis laikotarpis, aišku, reikalauja daug, reikia būti nuolat budriems. Ačiū. Thank you. Mr. Klut. Bicycle. He's, uh, Oh, right. I couldn't find. <laughs> I lost you over there. Pirmininkė buvo pametusi kitą kalbėtoją. Ponas Kurt. Iš. Dėkoju. Ponas Gigot praktiškai uždavė mano klausimą. Bet e, gal galime jį trupučiuką praplėsti. Aš Norėjau pakalbėti taip pat ir apie Graikiją, kuri e, numatė tam tikrą taupimo paketą. Bet, kad nesikartočiau, norėčiau šiek tiek pakoreguoti klausimą. Vokietijoje dabar vyksta diskusijos e, dėl to, kad e, biudžetas dabar yra žemė atsakomybė. Aš esu iš Šiaurės Vestvalijos ir dabar jaučiame didžiulį spaudimą. Šiais metais trys ketvirtadaliai finansinių problemų mums buvo teigiama atsirado būtent dėl e, krizės. O mūsų regione, bent jau mūsų regione, tikrai nebuvo daroma e, nieko, kad būtų sutaupyta. Ir todėl mes turėjome ieškoti kitų sprendimų. Matėme, kad dėl visų šitų dalykų e, žmonės nebepasitikė ES ir todėl noriu paklausti. Bankai yra atsakingi už krizę, o iš miestų valdžios atstovų esu girdėjęs pasisakymų, kad mes nieko nedarėme, kad pakeistume situaciją tuo lygmeniu. Ačiū. Sure get... Dėkoju už klausimą, bet nesu tikras, ar aš teisingai supratau, kodėl jūs nesate patenkintas priemonėmis Europos Sąjungos lygmenių. Tai yra, dėl ko jūs konkrečiai kritikuojate Europos Sąjungą? Žmonės klausia, kodėl mes vietos gyventojai, turėtumėm mokėti už krizę, kurią sukėlė visai kiti žmonės, visai kitos institucijos. Vat būtent tokį klausimą aš, aš girdžiu. O e, pagal tas priemonės, kurias numato ES, tai taip ir išeina, kad patys gyventojai ir piliečiai turi sumokėti tą sąskaitą. Na, turėčiau pasakyti, kad krizė visų pirma yra pasaulinė krizė. Ne ES sugalvojo šitą krizę. O krizė tik tai atskleidė pasaulio finansų krizi, e, rinkų pažeidžiamumą. Ne vien tik tai ES finansų rinkų, bet pasaulio finansų rinkų pažeidžiamumą. Ir pasaulinė krizė be abejo sukuria problemų ir būtent todėl mes prašome, kad finansų sektorius būtų e, greščiau reglamentuojamas. E, Dėl to mes esame sulaukę daug kritikos dėl reglamento, kuris yra svarstama, dėl to griežtesnio reglamentavimo tiek Europos, tiek pasaulio lygmenių. Ir iš tiesų sutinku, kad paprasti žmonės, gyventojai, piliečiai, ne tik tai Europoje, bet visame pasaulyje, yra nepatenkinti tuo, kad jiems tenka mokėti už pasiekmes. Niekam nėra reikalinga pažeidžiama finansų rinka. Bet kodėlgi ES turėtų tapti atpirkimo ožių? Juk ES, taip pat ir valstybių e, vyriausybės, Japonijos vyriausybė, Amerikos vyriausybė, jos taip pat susituria su didesniais ar mažesniais sunkumais. Mes esame Europos, e, Europos erdvėje Ir bent jau viena institucija e, iš, tikų, iš tikrųjų padarė tai, ką jį turėjo padaryti. Ir tai yra nuostabu. Na, iš tikrųjų, galbūt tai ta situacija nėra tokia, kokia galėtų būti, mano manimu, nes tada tikrai galėtumėm e, užtikrinti visiems gyventojams ir kainų stabilumą, kuris mums visiems taip reikalingas. Aš pripažįstu, kad Susikloščius tokioms aplinkybėms yra labai sunku išvengti e, e, krizės pasiekmių. Ir labai sunku užkirsti kelią tokių krizių pasikartojimui. Ir labai sunku užtikrinti, kad visos vyriausybės darytų tai, kad būtų užtikrintas e, pasitikėjimas ir stabilumas. Bet tai vyksta visame pasaulyje. Tai vyksta ir Europoje. situacija yra vienoda visiems. Ir greičiausiai nereikėtų, nebūtų teisinga laikyti ES institucijos atpirkimo ožių. Mes visi patekome į tokią situaciją, mes visi gyvename būtent tokiomis sąlygomis, nelengvomis sąlygomis. Ir tos sąlygos be abejo apsunkina ir ECB darbą, ir Europos parlamento darbą, nacionalinių vyriausybių e, darbą, bet gal nereikėtų ieškoti atpirkimo ožių ir tikrai nereikėtų ES laikyti atpirkimo ožių. Dėkoju. Toliau ponas Salavakros. Νόμενο στον κύριο Τρισέ, θέλω να τον διαβεβαιώσω. Dėkoju. Aš norėčiau išreikšti pritarimą visiems tiem dalykam, tiem darbam, kuriuos, kuriuos jūs nuveikėte krizės sąlygomis. Ir, sprend, ir ypač sprendžiant Graikijos problemas. Tad tikrai nuoširdžiai dėkoju už tai. Bet Kalbant apie ES ir Tartutinių valiutų fondų reikalavimus, reikia pasakyti, kad priemonės buvo labai griežtos, nustatytos tam, kad mes galėtume sumažinti savo biudžeto deficitą. Kas man kelia nerima? Juk be, be visų šitų priemonių mes turime nepamiršti ir to, kas vyksta politikoje. Ir ta problema yra ne vien tik tai Graikijos problema. Juk dabar didžioji Europos, e, didžiai Europos daliai e, yra iškilusi grėkme, grėsmė. Prieš porą savaičių buvo streikai Prancūzijoje, kitose ES e, pietinėse valstybėse. Ir man iškyla štai tokia problema. Pačios rinkos negali savęs e, reguliuoti. Čia reikėtų kalbėti ne apie tai, kokias sankcijas reikėtų pritaikyti, bet apie e, ekonominės prie, e, priemonės. Mes atitinkamuose institucijose turime numatyti priemonės, kurios galėtų užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp finansinių ir ekonominių elementų. Jeigu mums to nepavyks padaryti, tai mes ir toliau turėsime nemažai problemų. Dėkoju. Be abejo, aš sutinku su visko, ką jūs e, sakote, bet aš praplėsiu tai, ką jūs pasak pasakėte. Pasaulinė ekonomija, pasaulio finansų sistemoje – visuomet kalbama apie balansą tarp laisvės ir reglamentavimo. Reglamentuojame bankus, e, paliekame jiems laisvę, reglamentuojame pensijų fondus, e, draudimo įmonės ir taip toliau ir panašiai. Apie visą tai kalbama dabar ne tik tai Europoje ir industrinėme pasaulyje, bet apskritai visame pasaulyje. Apie tai kalbama su visomis besivystančiomis valstybėmis. Todėl labai svarbu, kad mes susitartumėm dėl pasaulinio ligmens standartų, nes jeigu tai nebus padaryta, mes toliau kursime nestabilumą, skatinsime tolesnės krizės ir skatinsime tokius veiksmus, kurie tikrai netitinka mūsų interesų. Todėl aš visiškai su jumis sutinku, kad dabartinėje situacijoje mes turime visi partneriai, visi pasaulio ligmens partneriai elgtis labai atsakingai. Ir vėlgi, remdamasis savo patirtim, galiu tik tai paliūdyti, kad Dabar bendravimas tarp įvairių pasaulio žaidėjų po krizės yra labai pasikeitusi. Įvyko didžiuliai, didžiuliai pokyčiai. Ir G20 grupė yra vienas iš tų pokyčių įrodymų. Būtent G20 grupė susidarė po krizės. Galėčiau jūs tik tai patikinti, jog darome viską, ką galime šioje srityje. Ir esu tikras, kad ir gerbiamas Euro, ir tikiuosi tai taip pat, kad ir gerbiamas Europarlamento narys sutiks su mumis, su, sutiks su manim, kad mes negalime leisti, mums neatleis, jeigu tokia ar panaši krizė pasikartotų ar ES, ar Amerikoje, ar e, kitose rinkose. Taigi mes privalome sukurti tokią sistemą, kuri būtų gerokai atsparesnė. Bet tam, kad mes tokią sistemą sukurtumėm, mes e, turime ir pasistengti. Ir galbūt tos pastangos ne visuomet e, mums patinka. Dėkoju. Hansas Peteris Martinas. Danke. Äh, Herr Präsident, ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen. Pone Trišiai, noriu kai ką pacituoti jūsų žiniai. Ir toliau svarbiausių klausimą išlieka štai koks. Kaip atrodys pasaulis be esminių e, pusiausvyros palaikymo veiksnių. Čia turiu omeny e, verslą, bankus, e, valstybė, vyriausybės, visi privalo sumažinti savo įsiskolinimą, kad nedidintų rinkos pažydžiamumo. Taip pat rinkoms susitraukiant keisis ir maržos. Ar jūs pritarėte tokiam e, situacijos vertinimui? Ar būtent to reikia tikėtis eurozonoje per atnešius kelis metus su visomis atitinkamomis pasiekmėmis? Again, I think that uh, the deleveraging. Manau, uh, jog tas svertų nikimo procesas, kurį stebėjome pasauliniu mestu, ne, ne tik Eurozonoje, ne tik Europos Sąjungoje, bet ir Junktinėse valstijose ir kitur. Taigi šis procesas vyko tarsi kaip, kaip prieš priešinis procesas po to, kuomet vis augo svertų, finansinių svertų sistemos vaidmuo. Man atrodo, kad didžia dalimi šiuo klausimu sutarėma dėl štai ko. Pasaulio finansų ir pasaulio ekonomikos sistemoje turėtų būti labai ryškus anti cikliškumo elementai, kurie ir pasipriešintų tokio svertų sistemos e, vaidmens augimui, nes paprastai to vaidmens augimą lydi jo vaidmens staigus kritimas. Ir tai, ką mes ką tik išgyvename, buvo didžiausia finansų krizė nuo antrojo pasaulinio karo. Ir iš tiesų dabar susidariusi situacija yra išskirtinė. Jis susiklosti po to, po tokio laikotarpio, kuriuo metu tas finansinių svertų, finansinių svertų įtaka buvo nepaprastai išaugusi. Kaip užtikrinti, kad egzistuotų tokia pasaulinė, tai sistema, bei nacionalinės sistemos, Europos sistemos, kurios būtų atsparesnės tokiems šokams ir sukretimams. Ta klausimą turime savo užduoti. Yra įvairių atsakymų į šį klausimą. Ir mes turime kiek įmanoma labiau e, stiprinti mechanizmą, kuris leidžia pasipriešinti rinkų cikliškumui, rink, rinkų tendencijų cikliškumui. Ir kalbant apie pasaulinę bendruomenę, mes turime svarstyti, kokius įrankius galime pasitelkti. Tai nėra lengva, bet tai būtina daryti. Mr. Feo. Ponas Feo. Senhora Presidente, Senhor Presidente Trichet, Eh. Ačiū pirmininkė. Pone Trišė. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pastangas, tik, sprendžiant ekonomikos valdymo klausimus. Ir noriu Jūs patikinti, kad parlamente Jūs palaiko labai didelė narių dalis, kuri nori matyti sprendimus, kurie pasiteisinti Europos mastu. Uh, E, ir kad čia vyktų svarbu vaidmenį ne tik ECB, bet ir Europos parlamentas. Kalbant apie situaciją šiame semestre, noriu paklausti štai ko. Kaip manote, kokiu mastu komisijos galios vertinti biudžeto planus turi būti išplėstos? Uh, Jeigu kalbame apie svarbiausius skaičius, kokie skaičiai jūsų nuomonė jums būtų reikalingi? Jūs sakėte, kad reikia atskirų rekomendacijų konkrečiams valstybėms narėms, kalbant apie konkurencingumą. Noriu jums priminti Portugalijos atvejį. Šiuo metu labai sunku suvaldyti. E, Viešuosius finansus, mes turime problemų su konkurencingumu Taigi, ką jūs rekomenduotumėte valstybėje atsidūrusiai konkrečioje tokioje situacijoje? First of all, the great uh, interest of the concept of European semester, of course. Visų pirma, kalbant apie Europos semestro savoką, reikėtų uh, bandyti priešinti sunkumams kiek įmanoma anksčiau ir užtikrinti, kad mm, kolegos, kitos valstybės, vyriausybės įvertintų situaciją. Visos ES valstybės narės žino, kad jos tarpusavė yra viena nuo kitos priklausomos nuo situacijos atskiruose valstybėse dėl vidaus rinkos. Ir visos eurozonos narės žino, kad jos netgi dar labiau yra tarpusavėje susijusios ir priklausomos dėl vidaus rinkos ir dėl vieningos valiutos. Ir e, krizės spaudimo situacija jos patyrė, ką tai reiškia. Nenoriu pradėti, ne, kalbėti apie tai, nenoriu dirbti vietoj komisijos, bet noriu pasakyti, kad, kaip jau minėjau, jog nuo 2005 metų mes nuolatos rekomenduodavome eurozonos nariams ne tik griežtai vykdyti stabilumo ir augimo paktą ir dėja tai nebuvo padaryta priešingai mūsų rekomendacijoms. Ta pati sakėme ir komisijai. Ir tą sakėme ir atskiroms valstybėms narėms ir parlamentui. bet mes taip pat prašome, kad, kad būtų labai atidžiai stebimi konkurencingumo rodikliai, nes netoligumai viduje ir išorėje kartais, e, su, kai jie susijungia, suvaidina labai svarbu vaidmenį. O ECB siunčiama žinia yra štai kokia. turime stebėti defi... deficitą, koks jis yra, iki dviejų, virš dviejų. Reikia nuolatos stebėti e, ir, ir bandyti suvokti, kokioje situacijoje esame. Nepamirškime, kad mes gyvename stabilumo, didžiulė stabilumo erdvėje. Ir jeigu e, valstybių narių infliacijos ir jeigu vienetinės darbo sąnaudos kinta, tai sukuria problemą. To, kas žinia, mes norime, kad išgirstų ir Portugalija, ir kitos valstybės. Se. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ε, κύριε Πρόεδρε, μια και ήλθε η συζήτηση. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pone Trišė, šiandien daug išgirdome apie Graikiją, taigi turiu klausimą apie Graikiją. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Išgirdome, kad tai yra taikoma Graikijoje daug apribojimų ir tai turi poveikį ekonomikai. Tai norėčiau paklausti, kokį poveikį tai turės rinkai. Norėčiau pakartoti tai, kas rašoma Graikijos žiniasklaidoje ar tarptautiniu mastu, kas vyks po 13 metų. jūs, kaip vienas didžiausių kreditorių, manote, kas įvyks, ar reikėtų laikytis aiškios pozicijos, kalbant apie ECB, komisiją ir tarptautinį valiutos fondą, nes tas tikrumo trūkumas mums neleidžia siekti nustatytų tikslų. Dar kartą norėčiau pasakyti, ar klaustumėte Beną Bernankę pasakyti, ar Teksase, Kalifornijoje, Masačusetse, Aliaskoje daroma taip ar kitaip, mes esame tokioje pat pozicijoje kaip ir federaliniai rezervai. Visi mes turime priimti, priimti sprendimus 16 vardų, 17 šalių vardų nuo sausio pirmos. Kiekvienas valdančiosios tarybos narys yra ekspertas atsakingas už 330 milijonų žmonių. 303 milijonų piliečių. Visi turi tokį patį balsą. Vienas asmo, vienas balsas. Ar tai būtų X ar Y šalies valdy, centrinio banko valdytojas, o gyventojų skaičius, e, skaičiaus skirtumas, santykis tarptų dviejų šalių yra vienas prie 50 ar vienas prie 200. Taigi valdančioji taryba yra tokia. Na ir yra vykdomoji valdyba, kurią sudaro šeši nariai. Ir tai yra mūsų darbas - užtikrinti kainų stabilumą 330 milijonų žemyno vardu. Ir aš jau sakiau, kokie yra mūsų darbo rezultatai. O vyriausybės yra atsakingos už savo politiką. Taryba yra atsakinga už tai, kad prižiūrėtų tą politiką. Pagal sutartį mes neturime to daryti už vyriausybės ar už tarybą. Tam yra komisija, kuri turi vertinti situaciją ir teikti tinkamas rekomendacijas. Ir mes raginame visas tas institucijas prisimti savo atsakomybę, kad nustatytų kryptį, kad prisimtų savo atsakomybę mūsų idėja yra tokia, mūsų žiūrė yra tokia. Reikia tai priminti, tai yra vertinga priminti, nes būtent taip mes ir dirbame. Na ir, žinoma, būna įvairios vyriausybės, įvairiomis aplinkybėmis mes teikiame savo patarimus, tačiau mūsų atsakomybė viso žemyno vardu yra tokia. Ir klausimai, kuriuos man užduodate, turėtų būti teikiami tarybai, komisijai ar konkrečiai vyriausybei. Tačiau aš galiu pasakyti, kad tai, ką matau, yra tai, jog kad įvyko labai svarbus pokyčiai makropolitikos trajektorijoje konkrečioje toje šalyje, būtent Graikijoje. Mes patys raginome tokius pokyčius padaryti, jie įvyko. Ir turime pagirti naujos orientacijos išminti kartu su komisija, aišku. Mes sakome, kad viskas daroma tinkama kryptimi, tačiau aš dabar sakyčiau, kad reikia griežtai įgyvendinti tai, kas buvo nuspręsta. Orientacija mūsų nuomonė yra gera, O tai kiekvieną ketvirtį stebi TVF, komisija kartu su mumis taip pat. Jeigu tai bus daroma gerai, tinkamai ir veiksmingai, tuomet aš tikiuosi, kad tai bus pripažinta e, visuotinai ir bus e, iš tikrųjų laikoma, kad viskas daroma progresyviai. Ačiū toliau, Gunaras. Ačiū, ponia pirmininkė. Mums reikia tvirtos finansų sistemos, kaip jūs pats pabrėžėte, bet kad ją sukurtume, mums reikia taip pat stabilių viešųjų finansų ir e, stiprios ekonomikos. O tas reikalauja viską žvelgti daug plačiau, holistiškai, nors tai yra abejotinas posakis, tačiau vis tiek. Šiandien e, vidutiniškai ES yra 7 procentų deficitas. Na, jeigu per metus galima sumažinti deficitą 1 procentų, tai užtruks 2017 metų. O mums tai reikštų vos ne dešimtmetį taupimo priemonių. Tačiau tuo pat metu mums reikia ekonomikos augimo, kad būtų galima sumažinti skolos naštą, sumažinti deficitą. Tai reiškia, kad reikia imtis kitų veiksmų, kitų reformų, kurios stimuliuotų augimą tuo pat metu, nes negalime kvestionuoti taupimo politikos, nes kiekvieną kartą, kai tuo pradedame bejoti, tai kyla naujų problemų. Norėčiau kad jūs įvertintumėte, kaip jūsų nuomonė, ko galima būtų e, reguliuoti finansų rinkas ir e, skursime naują kredito trūkumą per tą taupimo politiką, kas įvyktų. Nes nepakanka kalbėti apie tvarę finansų sistemą, jeigu nekalbėsime apie tvarę ekonomiką. Norėčiau, kad pagalvotumėte, pakalbėtumėte apie tą balansą Mm, kurio abi pusės kartais viena kitai prieštarauja. Labai ačiū. Turiu dvi pastabas. Viena dėl išdo politikos. Jūs pats minėjote vidutinį deficitą, koks jo dydis. Pamentate, kai darėjomės dėl Maastrichto sutarties dėl stabilumo ir augimo pakto 3 procentai buvo nustatyta ta riba, kuri atrodė ir tai labai didelė, kurios, ir, manoma, buvo nereikėjo viršyti. Dabar matome, kad vidurkis yra daug didesnis. Žinoma, tai galima paaiškinti labai gerai, nes reikėjo susiduroti su pateidžiausia krize nuo antro pasaulinio karo. Tačiau manyti, kad kai pasieki 7 procentų ar daug didesnį deficitą, esi toje pačioje, pačioje situacijoje, kaip ir būtų su minus 2. Tačiau jeigu nieko nedarysi, prarandi pasitikėjimą namų, kai praranda pasitikėjimą, jie nevartoja, nes žino, nes turės didžiulių problemų vėliau įmonės neinvestuoja, o investuotojai ir, ir e, taupytojai taip pat e, yra atsargus ir tai tą kainą moka rinka. Taigi, kontrargumentas neturėtų būti tas, kad jeigu mes nieko nedarysime ar padidinsime deficitą, mūsų situacija bus geresnė tam tikrame linijame modelyje kontrargumentas turėtų būti, kad jeigu nieko man nedarėsime, tai situacija bus dar blogesnė. Tai yra labai, mano nuomonė, aišku. Tai ateity, praeitie tai galbūt šiek tiek buvo ignoruojama ir kainą dabar mokame mes. Šiek tiek ignoruojama tai ir dabar, nors apskritai ir pripažįstama 27 valstybės narėse, kad iš tikrųjų tai reikia rūpintis tuo pasitikėjimu ateityje. E, yra dar viena problema, kurią jūs iškėlėte, tai yra reguliavimo problema. Ir e, jei sustiprinsime, sugriežtinsime reglamentavimą, standartus, kaip e, mes dabar darome, ar užkirsime kelią ekonominiam atsigavimui. Turiu pasakyti, kad jeigu paskaitysime tarptautinę žiniasklaidą, geriausias žiniasklaidos priemonės, pamatysime, kad atsispindi abu argumentai. Vieni sako, kad elgiamasi per daug nedrasiai, kad neįmanoma įsivaizduoti, kad būtų galima grįžti prie 2008 metų e, į tą trapę sistemą, būtų aišku, kad reikėjo sustip, kad reikia sustiprinti kapitalą apibriežti, sugriežtinti kapitalo reikalavimus. Kiti sako, kad e, einama per toli ir kad e, bus e, susilpnintas augimas, nes bus neįmanoma užtikrinti kredito teikimo, vėl artėja tiek kredito mm, išdžiūvimas dėl jūsų naujo naujų reguliavimo sistemų griežtumo. Ir atrodo, kad reikia siekti tinkamo balanso. Ir rezumuodamas savo kolegų e, pasaulinių ir Europos lygių mąstymą galėčiau rezumuoti. Galiu pasakyti, kad e, mes iš tikrųjų pasiekėme gerų rezultatų stiprindami sistemą ir galime tikrai pasakyti žmonėms, kad jie gali pasitikėti, jog bankinė sistema nebus tokia trapi, kokia pasirodė besanti anksčiau. Kita vertus, tuo tas pereimas ir reiškia, kad mes nenorime susilpninti ekonominio augimo, Taigi tokio balanso bandome ieškoti. Mūsų laikas kaip ir baigėsi, taigi prašau dar palikti laiko kitiems, kurie dar neuždavė savo klausimą. Leonardo. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbėdamas apie ekonomikos ir pinigų politikos pokyčius. Jūs sakėte, kaip aš supratau, kad manote, jog antrasis ketvirtis buvo pozityvus ekonominio augimo prasme. Tokiame kontekste, kiek jūsų nuomonė tai yra susiję e, su eksportu ir vidaus paklausa. Vėliau, e, antroje dalyje, kalbėdamas, jūs e, kalbėjote daug atsargiau kalbėjote apie netikrumą. Kodėl? Iš kur jisai? Ar nerimaujate dėl euro vertės kelimo, dėl euro stiprimo, kuris gali turėti neigiamą poveikį eksportui? Taigi, iš esmės, kaip galima išvengti fiskalinio konsolidavimo ir struktūrinių reformų, kurių reikia, kad tai nepadarytų neigiamas įtakos vidaus paklausai ir socialiniai sanglaudai? Man atrodo, kad tai yra artimai susiję su tuo pasitikėjimo atkūrimu, kurį jūs visai teisingai minėjote. Labai ačiū. Pirmasis klausimas. Antrą ketvirtį ekonomikos augimas buvo daug didesnis negu buvo tikimas anksčiau ir jis buvo nulemtas daugiausia vidaus paklausos ir netiek daug išorės paklausos. Taigi aš sakyčiau, kad e, iš to vieno procento 0,1 procento e, buvo nulemtas išorės paklausos. Taigi pozityvus indėlis, tačiau gana kuklus. Jeigu galėčiau rezumuoti, tai 0,1 procento augimas buvo dėl išorės paklausos, o 0,2 iš atsargų, o 0,7 dėl vidaus paklausos. Ar tai būtų investicijos vartojimas, ne, tai yra viešasis vartojimas ar privatus vartojimas. Tokia buvo situacija. Matysime, kas bus ateityje, tačiau negaliu pasakyti, kad tai buvo tik tai dėl to, kad buvo didžiulė paklausa iš išorės. Mes liekame atsargus, todėl kad pagal mūsų analizę nematome per daug ateities augimo profilio pasikeitimų. Pateiksiu labai paprastą pavyzdį mes e, e, peržiūrėjome augimo prognozę, ją padidinome šiems metams ir pateikėme maždaug Anksčiau tas vidutinis dygis buvo 1 procentas, dabar yra 1,6 procento. Tai yra didelis e, pasikeitimas, aišku. Tačiau tai reiškia, kad profilis, kurį mes matome kitiems metams, tai nereiškia, kad jis pasikeitė. Ir kitais metais numatome tuos pačius e, e, e, mastelius, tai yra, jeigu anksčiau buvo 1,2, 1,4, dabar iki 2,4 procentų augimą, nes mes perkeliame tą dalį augimo iš šių metų į kitą, kitus metus, nes padidėjo vidutinis augumas, augimas šiemet turime e, išlikti labai atsargus. Matome, kad nepakankamai įvertiname ekonominį atsigavimą iki dabar, tačiau mes manome, kad būtų netinkama skelbti dabar vėlgi pergalę ir sakyti, kad dabar galime būti tikri, kad šioje situacijoje augimas e, bus pribloškiantis. Turime išlikti atsargus. Taigi pakalbėjau apie artimiausią ateitį. Na, o mano nuomonė svarbiausia išvada yra ta, kad turime padidinti augimo potencialą, atsižvelgdami į tai, kad demografija nėra labai dinamiška Europoje. O didžiausias skirtumas tarp JAV ir Europos yra demografija. Jeigu paimsime augimą vienam gyventojui Junktinėse valstijose ir eurozonoje ar visoje Europoje, skirtumų didelių nėra. Kalbėkime apie eurozoną, nes dėl to skaičiaus esu tikras, tai yra vienas procentas per pastarosius dešimt metų eurozonoje, vienas procentas augimo vienam gyventojui, o Junktinėse valstijose 1,1. Junktinėse valstijose demografija yra e, e, dinamiška ir augimas yra didesnės. E, išsivyščios ekonomikos turi didelę problemą dėl BVP augimo vienam gyventojui. Todėl mums, mūsų išvada yra vykdyti reformas. Ačiū toliau, Antonas. E, Dėkoju, pirmininkė. Ponas Trišė. Dėkoju Jums už tas priemonės, kurias nustatėte. Ir mes matėme, kad tos priemonės atitinka ir pagrindinę ECB uždavinį. Manau, kad vis dar išlieka rizikos, kad tos priemonės bus naudojamos e, oportunistiškai. Tai kaip Jūs vertumėte šitą situaciją? O antras mano klausimas yra apie nu, tą pasaulinę reformą po krizės. Aš supratau, kad prieštaraujama yra finansinių sandorių e, mokesčio įvedimui. Manau, kad mums reikalingos yra e, struktūrinės reformos ir to mokesčio įvedimas tiesiog būtų nepakankamas. Kalbant, na, mes turime e, paieškoti daugiau e, idėjų, daugiau sprendimų, kurie apie tai, apie tas priemonės, kurios mums padėtų išspręsti iš dabartinės problemas makroekonominių lygmenių. Dėkoju. Dėl priemonių, kuriu, kurias mes nustatėme, jos visos buvo skirtos e, ypatingai situacijai spręsti ir tam, kad mūsų tas pinigų pervedimo mechanizmas veiktų taip, kaip jis turi veikti. Ir būtent dėl šių priežasčių mes ėmėmės tokios išskirtinės e, priemonės, tai yra e, neribojamas e, likvidumas fiksuotų kursų. Apie, apie šitą priemonę mes pradėjome kalbėti dar 2008 metais, kaip ir apie kitas priemonės, kurios buvo skirtos obligacijoms, obligacijų įsigijimui. Uh, Ir viskas, ką mes darėme, visos mūsų priemonės buvo skirtos tam, kad būtų užtikrintas tinkamas e, monetarinės ar pinigų politikos veikimas. Ir visą tai darėme tam, kad e, garantuotumėm e, kainų stabilumą. O tai yra būtent tai, ko iš mūsų tikėsi Europos piliečiai. Ir tai yra būtent tai, kas reikalinga finansiniam stabilumui. Jeigu mes nebūtumėm ėmėsi šitų priemonių, tai tikrai dabar finansinio stabilumo situacija būtų gerokai prastesnė. Dabar dėl e, bankų ir sandorių apmokestinimo dar kartą kartoju, mes e, pasisakoma prieš e, finansinių sandorių apmokestinimą. Dėl bankų mes jau esame sakę ne kartą. Pirma, reikėtų įsitikinti, kad, bu, kad yra e, parengti nauji standartai, kurie leistų finansiniam sektoriui nebūtų tokių pa, pažeidžiamų, kurie padarytų finansinį sektorių atsparesnių ir stipresnių. Ir tada jau pačios valstybės narės gali pačios priimti sprendimus dėl vienokių ar kitokių mokesčių įvedimų. Čia pozicijos skiriasi Europos lygmenių, pasaulinių lygmenių ir visos pozicijos, e, turiu pasakyti, yra grindžiamos visai nesena patirtimi. Patirtimi, kada mokesčių mokėtojai turėjo padengti arba turėjo palaikyti, e, turėjo sumokėti e, skolas, kad bankai galėtų išgyventi. Po tokios patirties iš tiesų e, įmamasi labai drastiško priemonė. Dėkoju, sako pirmininkė. Lieka labai nedaug laiko. Ponas Klins. Jūs, pirmininkė, kalbėjote apie glaudų bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp Europos ir JAV. Ir mums susidarė įspūdis, kad būtent tai turima omenyje, kai JAV ir ES e, tiesiog pritaikė labai panašius sprendimus po finansinės krizės. Aš asmeniškai stebėjau kas buvo daroma Amerikoje, Europoje. Turiu pasakyti, kad yra skirtumų ir yra panašumų. Bet e, mane, aš esu iš tikrųjų nusivylęs to, kas vyksta pas mus. Bet kai žiūriu į finansinių sektorių, vyriausybė e, išgelbėjo bankus, netgi tos, kurie priklausė vyriausybei, dabar yra sumokėta labai daug milijonų, kad jie būtų išgelbėti. Ir Tada piliečiams susidarė mm, įspūdis, kad e, bankai tiesiog e, tuo pasinaudojo ir nepasimokė iš savo klaidų. Bet reikia taip pat prisiminti, kad e, šitos finansinės priemonės, jų veikimas baigsis po keliarių metų. Ir mums jau reikėtų pradėti galvoti apie ateitį. Kas bus, jeigu, tarkim, Airija ar kitos valstybės susidurs su tom pačiom problemom, su kuriam susidūrėme prieš pusmetį ar metus? Tai ar nereikėtų mums pagalvoti apie naujo finansinių priemonių paketą, galbūt netgi gelbėjimo planą ir pradėti jį svarstyti? Dėkoju. Dėl pirmojo klausimo, tai turiu sutikti su jumis, kad Mūsų demokratinėms valstybėms tikrai yra labai sudėtinga užtikrinti, kad tai, kas yra daroma, būtų daroma e, suderinu savo veiksmus pasaulinių lygmenius. Bet reikia pripažinti, kad taip skirtumų yra. Bet pasižiūrėkime į Europos sisteminės rizikos valdybą. Ar galvojama, kad Ar buvo galvojama apie tai, kad čia reikės daugiau bendrauti su JAV dėl kai kurių klausimų? Juk mes iš tiesų e, turime savo tradiciją, savo situaciją ir savo supratimą abiejose Atlanto pusėse. Bet kita vertus, mes bandome spręsti panašias problemas. Ir tai, kas buvo padaryta abiejose Atlanto pusėse, buvo padaryta atsižvelgiant į situaciją, kuri susiklostė dabar. Aš iš tikrųjų nenoriu mm, atrodyti labai naivus, bet e, kai, vertinama, e, kai vertinamos pastangos e, pasaulinių lygmenių, čia galbūt reikėtų mm, būti atsargesniems. Ir dėl bankų reguliavimo Vėlgi, tai, kas yra svarstoma, yra svarstoma ne tik tai su JAV, ne tik tai su kitomis išsivyščiusiamis e, industrinėmis valstybėmis, bet ir besivystančiomis valstybėmis. Bet vėlgi, tai nėra lengvi klausimai ir aš nenorėčiau negatyviai atsiliepti apie tai, kas yra daroma. Darbas yra tikrai labai sunkus ir susitaikyti su esame padėtimi nereikė, padėti nereikėtų e, jokiais lygmenimis. Na, o šiaip reikėtų susitarti, kad dabar reikėtų e, įvesti e, pokyčius į bankų priežiūros ir finansų e, politikos priežiūros sistemą. Ir aš sutinku su jumis, jog labai svarbu mums pasakyti, kad būtent turime paruošę atsakymą ar, puš, e, ar, ar sprendimą tokiam atveju, jeigu panaši krize ar panaši situacija susiklostytų kažkada artimoje ateityje. Ačiū. Dėkoju. Ponas Werneris. Atsiprašau, aš e, vėlavau ateiti į posėdį ir noriu užduoti klausimą apie įsiskolinimus. Ta klausimą uždavinėjo keletas kolegų. Yra numatytas trijų metų gelbėjimo priemonių mechanizmas, taip pat struktūrinės reformos, tačiau anksčiau ar vėliau ateis laikas, kuomet ta, tos priemonės e, galiojimą reiks užtikrinti. Euroobligacijos tikriausiai nėra e, tinkamiausia išeitis. Taigi, ko, kokios priemonės, kokios papildomas priemonės bus reikalingos jūsų nuomonė. Ar jūs manote, kad tikriausiai reikės papildomų harmoniza harmonizavimo priemonių, kalbu apie pensinę amžių, socialinės priemonės, taip pat įmonių mokesčius, pavyzdžiui, kalbu apie Airiją, kur yra tikrai labai rimti konkurencingumo iškraipimai. Uh, Taip pat, kalbant bendrai apie krizės dabar ir praeitįje, ar jos nepakoreguos kažkaip tai busimų iniciatyvų, kurias teiks Europos Sąjunga, Europos centrinis bankas ir išlik, išliks toliau nepriklausomas, bet valstybėms narėms gali tekti imtis, imtis priemonių, kurių praeitie jos, pavyzdžiui, net nebūtų įsivaizdavę. Von dem Nacken. Europos centrinis bankas yra absoliučiai nepriklausomas ir jis ir toliau siūs nuoseklę paprastą žinę. Mums visiems numatytos tam tikros užduotis. Mes siekiame patikimai užtikrinti kainų stabilumą praeitie ir ateityje. O jūs savo ruoštų turite e, prisimti tas užduotis, kurios automatiškai jums tenka dėl to, kad esate vidaus rinkoje. Mes tai labai aiškiai sakome. Praeitie mes jautėmės tarsi mm, mūsų nelabai kas klausė. O dabar e, išgyvename tikrai rimtą pasaulinę krizę, pačią rimčiausią po antrojo pasaulinio karo, noriu pasakyti štai ką. Euro obligacijų e, variantas, jeigu jų e, emisiją finansuos valsty, atskirų valstybių biudžetai, mes esame prieš tai. Dėl, dėl atsakomybės siejamos su tokiais vertybiniais popieriais. Aš pasisakau už stabilumo fondą, pavyzdžiui, pasakyčiau už tokį stabilumo fondą, kuriame valsty, vyriausybės prisijimtus atsakomybę už jį ir rūpintus juo. Noriu pasakyti, kad fondas egzistuoja ribotą laiką, bet jis gali spręsti, išspręsti klausimus, kurių poveikis yra ilgalaikis. Bet jūs darote prielaidą, kad už keturių metų, už trijų su pusės metų, pavyzdžiui, mums bus iškilę naujos problemos, kurių teks imtis. Pažiūrėsime. Bet aš darau prielaidą, kad mums teks e, padaryti darbą kurį privalėsime padaryti, tai yra prevencinį darbą. Aš jau sakiau, aš jau atsakinėjau šį klausimą. Kaip žinoti, ką reikės daryti, jei kartais iškils kažkokia problema. Na, aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Bet visos vyriausybės turi atlikti savo darbą. Taryba, komisija turi atlikti savo darbą. Uh, mes bandome siekti tų tikslų, kurie mums iškelti. Ir tikriausiai visi užmiršo, kad mūsų svarbiausias tikslas užtikrinti kainų stabilumą per visą šį laikotarpį. Ir mūsų, mes dėl savo situacijos esame labai svarbus žinianešys ir vyriausybei ir atsakingoms institucijoms. Jeigu e, viskas būtų nusiteikimo klausimas, man atrodo, mes tikrai jau būtume išsprendę daugelį problemų. E, Prezešiai, pan Langen spomniau. E, ponas Nitras. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Teišiai, ponas Langenas kalbėjo apie galimybę koordinuoti tokius, tokias politikos sutis, kaip pavyzdžiui, išeimo į pensiją amžius valstybėse narise. Noriu paklausti, ką Jūs manote apie diskusijas vykstančias kai kuriuose valstybėse, taip pat taryboje. Didesnio lankstumo tema apskaičiuojant valstybės įsiskolinimą. kalbant apie įmokas į nepriklausomus e, pensijinius fondus. Berots devynios valstybės narės kalba apie tai, kad to, to, tokius, m, mm, tokias įmokas reikėtų traktuoti kitaip. Kreipiuosi į Jūs kaip, kaip m, mm, konvergencijos kriterijų saugotoje, sergėtoje. Koks būtų tokio sprendimo poveikis finansiniam stabilumui Europoje. Ir galbūt. Ir galbūt dabar mes turėtumėme mąstyti apie būsimus spaudimo veiksnius valstybių narių biudžetams. Pavyzdžiui, turiu omeny pensinius fondus, taip pat susijusius įsipareigojimus nes tuo tarpu jie, jų daromas, daroma įtaka neatsispindi finansinėse ataskaitose. Aš manau, kad jūs išdysite labai rimtą, e, aptart, iškelti labai rimtą klausimą, kalbant apie tai, kaip dabar apskaičiuojami visi įsipareigojimai susijęs su pensijomis reiškia štai ką kad tie, kurie geriausiai gali prognozuoti, tie, kuriems tai aktualiausia artimiausia ir vidutinės trukmės laikotarpiu, yra nuskriausti pagal dabar, pagal dabar taikomą skaičiavimo metodiką. Žinau, kad jūsų valstybė tą klausimą kelia. Aš žinau, kad, mes, kad čia yra reali problema ir kad ją reikia kel, spręsti tikriausiai jūs suprantate, kad mes konkrečiai nesame atsakingi už tai, bet aš sutinku, kad čia egzistuoja problema, kurią reikia spręsti. Nes tai dabartinis metodas taikomas yra neteisingas. Kalbu apie tikrąjį situacijos vertinimą. Edward. Pone Trišiai, aš nebejoju tuo, kad valstybė valstybės privalo konsoliduoti savo biudžetus. Tačiau jeigu dabar prašome visas valstybės tai daryti, tai tampa tarsi mm, tokia mantra ir bandoma visiems priminti, primesti tą patį sprendimą. E, sakome, kad geriau taupyti nei leisti, kad eksportas geriau negu, eksportuoti geriau labiau apsimoka neimportuoti. Na, tai tas pats kaip patarti atsistoti ant dėžės, jeigu nori kažką pamatyti per, minios, per minę, bet jeigu visi atsistos ant dėžių, niekas nieko nebematys. O kalbant apie Europos centrinį banką ir apie pinigų politika, nestandartinės priemonės. Ar, tos, ar tų priemonių pakanka, kad būtų stabilizuota ekonomika? Įsivaizduokime, kad kitais metais visos valstybės narės imsis tų griežtų taupimo priemonių tuo pat metu. Ko reiktų tikėtis? All, policy, I... Visų pirma, komentuodamas mūsų politiką, aš noriu patvirtinti, kad aš tikrai manau, kad tai yra tinkama, aktuali politika ir kad ji yra paremta standartinėmis priemonėmis, kurių tikslas užtikrinti kainų stabilumą ilguoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, o kalbant apie nestandartinės priemonės, atsižvelgiant į tai, kad rinkos neveikia tobulai, mes siekėme užtikrinti, kad pinigų politika būtų vykdoma tinkamai. Ir mes ir toliau priminėsime visus reikalingus sprendimus, kurie padės užtikrinti kainų stabilumą, neatsižvelgiant į aplinkybės, neatsižvelgiant į tai, kokios, kokie mm, veiksniai iškils Europos viduje ir už jos ribų. Galime e, vertinant, analizuojant tai, kas nuveikta praeitie, galime daryti prieldas apie ateitį. Uh, Ir ta prasme mes esame, mes siekiame savo tikslo. Mažiau nei 2 procentai. Ir taip e, išvengėme infliacijos augimo, taip pat išvengėme ir defliacijos rizikos. Žinau, kad turi, lab, turi būti labai atsargus, kalbant apie tos priemonės, kurios gali duoti priešingo neįtikimasi poveikio. Pavyzdžiui, įsivaizduokime tokią situaciją, kur kelių valstybių ekonomikos e, vystytųsi pagal linijinį modelį. Ir kai kuriais atvejais stebime nelinijinio modelio poveikį. Ir imdami, im, imantis tokios biudžeto politikos, kuri atkuria pasitikėjimą, jūs iš tikrųjų einate teisingų kelių. Nes vėlgi, reikia nepamiršti, kad visiškai yra smukęs pasitikėjimas daugeliu atveju. Ir tas nepasitikėjimas ir išliks, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu nebus primami jokie sprendimai. Ir manau, kad būtent tokia situacija yra susidariusi dabar. Kalbant apie mus, apie banką, mes ir toliau darysime viską, priimsime visus sprendimus, kurių tikslas bus už, užtikrinti kainų stabilumą, patikimą kainų stabilumo politiką vidutinės trukmės laikotarpiu. Norėčiau kai ką pasakyti apie e, kai kurių rodiklių evoliucija. Jūs tikriausiai apie tai norėjote paklausti. Šį rytą MP3, P3 evoliuciją fiksavome. Birželio mėnesį tas rodiklis buvo 0,2, Liepos mėnesį taip pat 0,2. O dabar stebime šiokį tokį išaugimą kalbu apie e, paskolų sektorių, dar paimama daugiau paskolų, taip pat kalbant apie e, bendrovių veiklos sektorių, čia irgi yra šioks toks pagyvėjimas. Ir monetarinė analizė atskleidžia, kad na, atsiranda šiek tiek dinamizmo. Tai nestebėtina po nuosmukio visada ateina pakilimas e, iš, ir pagyvėjimas paskolų rinkoje. Iš pradžių e, fiziniai asmenys e, ima daugiau paskolų, paskui paprastai ir verslo sektorius pagyvėja. Ačiū. Ačiū už tuos skaičius. Paskutinis klausimas, Vicky Ford. Ačiū. Ačiū, ponia Trišė, už jūsų pastabas. Aš norėčiau pradžioje apie tvarę finansų politiką ir paskaitas valstybėms narėms valdyti deficitą. Dabar norėčiau pakalbėti apie sankcijas. Jeigu asmuo susidarė su problemomis, kai iš jo tikimasi, kad jie valdys savo išlaidas ir skolas, tai e, jų jie nubaudžiami kažkaip tai palūkanomis ar panašiai, o kai valstybės narės susiduria su problemomis, e, tai kai kas nori siūlyti joms taikyti baudas, kiti siūlo atimti iš jų pinigus tuo metu, kai joms e, jų reikia. Taip pat kalbam apie jų palūkanos normas su EASFF, su, su, sudėtinga įkaitų sistema atrodo labai brangus būdas tai šaliai skolintis. Taigi, esant tokiai, tokiam deriniui, kai baudos didelės, didelės palūkanos, ar iš tikrųjų mes toms šalims tiesiog duodame brangę kredito kortelę ir užkertame kelią toms valstybėms e, išbristi iš deficitų. Labai ačiū. ne, nekelia nuostabos tai, kad jeigu netinkamai elgiesi, turi sumokėti tam tikrą kainą. Tai kaina tai yra aišku. Na ir žinoma, pats, klau, pats faktas, kad pat galva parduodama už tam tikrą aukštesnę kainą, Tai yra klausimas vėlgi toms vyriausybėms. Ir klausimas yra tas, kad mes ar galime kurti tą moralinę riziką, kuris skatintų netinkamą elgesį. Taigi, viskas yra labai subtilu, yra, aišku, tam tikra logika tame, ką jūs sakėte ir tame, kas daroma. Ir aš negaliu sakyti, kad reikėtų elgtis visiškai kitaip. <clears throat> Tokias. Tokių situacijų neturėtų kilti iš vis, mes turime užkirsti joms kelią. Ir moralinės rizikos klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Klausimas ir jį turėtų labai atidžiai analizuoti kiekvienas parlamentas. Aš esu įstikinęs, kad jūs taip pat ir darote. Irgi darote. Ačiū. Well, labai ačiū. Ačiū už klausimus, į kuriuos jūs e, pirmininkė atsakėte su aistra ir tvirta dvasia. Kita kartą su jumis susitiksime e, lapkričio 30 dieną šiame komitete, man atrodo, 4 val. 30 minučių. Labai ačiū, o to jau po minutės tęsime savo darbą, kai išvyks pirmininkas. Okay, those who are leaving could do so quickly and. Taigi, tie, kurie išeina, prašau tai padaryti tyliai, greitai. Ir mes galėsime toliau nagrinėti kitą darbuotojas klausimą, tai yra šeštasis klausimas. Tai yra sąjungos ekonomikos valdymo gerinimas ir stabilumo sistemos stiprinimas, ypač eurozonoje. Diskutuosime apie pono Fejo pranešimo pakeitimus, tačiau prieš suteikiant jam žodį norėčiau paprašyti tų, kurie kalbasi arba atsisėsti, arba išeiti už salės ribų ir nesikalbėti čia, nes ponas Fejo turi mums e, paaiškinti, kam skirti jo pakeitimai, jų yra nemažai. Um. I can, I can do what they do in the House of Commons and start naming bendruomenių rūmose, kai taip vyksta reikalai, tai žmonės pradeda vardinti vardais. Gerai, dabar ponas Pėjo, prašom pristatyti pakeitimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pranešimas apie ekonomikos valdymą dėl jo gerinimo ir stabilumo sistemos stiprinimo susilaukė 220 pakeitimų. Noriu padėkoti kolegoms iš vairių politinių frakcijų, kurie buvo su tokiu susidomėjimu dalyvavo dirbant su šiuo pranešimu. Kaip pranešėjas norėčiau pirmiausia pasakyti, kad esu nusiteikęs lankščiai tų pakeitimų atžvilgių. Kalbėjausi su įvairiais šešėliniais pranešėjais ir visiems komiteto nariams noriu pasakyti, kad būsiu atviras ir dialogui su jumis, kaip ir diskutuojant anksčiau. Aš išdėšiau aštuonias pagrindinės rekomendacijas e, savo pranešimo priedę. Dvi iš tų rekomendacijų susilaukė ypač daug pakeitimų. Pirma, e, pirmiausia, daugia šalis priežiūros mechanizmas tam ekonomikos valdymo pagrindui. Ir antrasis, tai dėl stabilumo ir augimo pakto taisyklių griežtinimo. Dėl daugiašalės priežiūros noriu pabrėžti faktą, kad e, pakeitimai dėl rodiklių, kurie būtų būtini šioje priežiūros sistemoje e, ir dėl stimulų ir augimo pakto taisyklių griežtinimo yra skirtos tam, kad būtų galima kontroliuoti skolą. Noriu aiškiai pasakyti, kad vienas iš pranešimo elementų yra skirtas dabartiniam dabartiniai ES teisės aktų būsenai. Taigi idėjos, kurias aš pateikiu, skirtos e, instituciniai plėtrai ateityje, pavyzdžiui, e, euroobligacijų euro įvedimui. Joms reikėtų pakeisti sutartis, nes pagal dabartinę sutartį mes negalime studijuoti šios idėjos argumentus už ir prieš ir bandyti įsivaizduoti, kaip tai galima būtų inkorporuoti į sutarties pakeitimus ateityje. Taigi pagrindinis pranešimo analizės aspektas yra skirtas antriniams teisės aktams, tai yra tam, ką galima padaryti pagal dabartinės taisyklės. Na, dėl svarbiausių dalykų, kur mintis išsiskiria, tai, tai yra susijęs su išimtimis. Po to specialioms procedūroms valdant skolą. laikantis 7 procentų BVP. Kaip jau sakiau, skaičius reikia vertinti priežiūros e, sistemos kontekste. Mano pranešime siekiame kuo didesnio sustarimo Europos parlamente. Be to, tarp naujų dalykų, kurie pateikti pranešime ir e, atsižvelgiant į reakciją iš komisijos ir tarybos, tai būtų galima kalbėti apie Europos parlamento vaidmenį ekonominio valdymo sistemoje ir apie tai, kaip Europos parlamentas galėtų palaikyti savo ryšius su, Europos, e, su nacionalinės parlamentai šioje srityje. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad esu labai atviras pakeitimams, kurie buvo teikiami. Aš mielai galiu e, vesti dialogą su visais ir tikiuosi, kad diskusija, kurią pradėsime dabar, numatys vietos e, tam, kad mano pasiūlyti sprendimai būtų pagerinti. Na ir pagaliau norėčiau pasakyti, jog esu viltingai nusiteikęs dėl to, kaip vyks darbas nuo dabar iki balsavimo komitete spalio penktą dieną. tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai. Noriu padėkoti dar kartą iš anksto kolegoms. Labai ačiū. Dabar aš siūlau suteikti žodį šešėliams pranešėjams, o po to kitiems. Elisa, pirmiausia, prašom. Ačiū. Kalbėsiu angliškai. Galbūt tai bus greičiau. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponui Fejo už labai atvirą tokią kompromisinę dvasę. Aš taip pat manau, kad parlamentas tokia labai svarbioje ir jautrioje srityje turėtų būti turėtų dirbti labai e, energingai kad su, parengtų bendrą poziciją, griežtą bendrą poziciją. Ir būtent e, šią prasme socialistų ir demokratų frakcijos vardu pateikiau daug pakeitimų ir siekiu labai artimo dialogo su pono Feo, taip pat ir su EPP, su ALDE frakcija ir kitomis, kurios teikia pakeitimus ir mūsų akimis žvelgiant mes tai iš tikrųjų norime siekti kompromiso. Kaip minėjo panas Feja, šiuo metu bendrai plačiai suko, sutariama dėl rekomendacijų nuo trečios iki aštuntos. Tačiau net ir turint tai galvoje, manau, kad yra svarbu aptarti tam tikras detalės. Viena iš tų detalių yra dokumentas, apie kokį dokumentą mes kalbame. Mes kal, jį rengiame pagal 142 taisyklę, todėl aiškiai turime pasakyti, ko norime iš komisijos. Ir netgi dėl to, dėl ko visi sutarėme, vis tiek dar yra labai svarbu tai, kad kai prašome prašome įkurti aukšto lygio mokesčių darbo grupę ar įvertinti galimybę, kaip, na, galimybę sukurti Europos e, pinigų politikos fondą, Europos pinigų fondą. Tai reikėtų vis tiek kalbėti apie tam tikrą datą komisijai, kada jį turėtų pateikti savo atsakymą. Ypač, kai kalbama apie apie galimybių ataskaitas dėl to, ką, ką norėtume matyti įdėktą ateityje. Manau, kad tarpusavė turėtume aptarti, kokios yra Europos parlamento uh, užduotis dėl Eurogrupės darbuotojų. E, čia kompromiso kol kas nėra, mes pateikėme pasiūlymą, kuris nėra ypatingai svarbus, tačiau uh, siūlymas yra išanalizuoti apie tai, kaip turėtų veikti Eurogrupės sekretariatas ar kažkas tokio. Taip pat, kai kalbame apie, panašiai kaip ir kalbėjome apie e, išorės veiksmų tarnybos vadovio e, pareigas ir panašiai. Manau, kad turėtume čia susitarti, ko norėtų parlamentas. Tačiau mano frakcija yra pasirengusi diskutuoti apie tai, kaip galima būtų veiksmingiau valdyti Eurogrupės val darbą. Taigi šie, šios tiek dėl tų na, rekomendacijų nuo 3 iki 8. Dabar dėl pirmos ir antros. Taip, aš sutinku, kad problemos čia yra sudėtingesnės. Ir viena iš problemų kurią turėtų aptarti parlamentas, šis komitetas yra kaip, kiek, kaip toli eiti, išskaidant Eurogrupės pareigas ir reikalavimus ir tai, kas vyksta, kas liks visai Europai. E, randu daug Wikifort pakeitimų, kur pabrėžiama svarba to, kad visą laiką būtų atskiriama Eurogrupė nuo viso kito. Mano nuomonė, konkretus reikalavimai Eurogrupės šalims, tai apie juos nereikia ir kalbėti. Problema yra ta, kaip valdyti santykius tarp tų Eurogrupės šalių ir kitų šalių, kurios nepriklauso Eurogrupiai. Turint galvoje, kad daugelis tų šalių nėra Eurogrupėje, tačiau rengiasi į ją įstoti. Taigi iš principo norėčiau prašyti nestiprinti galimybės rinktis to, ko nori rinktis tam tikrų dalykų, kas yra eurozonoje ir ne eurozonoje, tačiau pripažinti tarpusavio sąveiką ir tarptų e, šalių eurozonoje ir ne eurozonoje, nes e, finansų rinkos yra praktiškai tos pačios. Kitas dalykas yra tiesiog detalė, tačiau norėčiau paklausti Danutės Hubner, jeigu jį čia yra kompromise. 10a yra teiginys, kuris man yra, atrodo įdomus, kur bandoma prognozuoti, kokie, kokį poveikį šalis gali turėti viena kitai. Tačiau jį siūlo, kad komisija nustatytų tam tikras ribas. Man neaišku, ar tai praktiškai galima padaryti. Šiame kompromise aš taip pat išvelgiu tam tikrų problemų. Kai kalbame apie skolą ir deficitą, tai akivaizdu, kad skolos ir deficito kriterijai turėtų būti sprendžiami dėl, sprendimai dėl jų turėtų būti prieimiami sąryšyje. Nes takto vienas trūkumų ir yra, kad taikomi griežtai deficito kriterijai, tačiau pamirštami skolos kriterijai. Tačiau pripažįstant ir tai, nemanau, kad reikia stiprinti automatišką priemonių taikymą, kai pasiekiamas 60 procentų skolos lygis, kad tas to lygio pasiekimas su, e, sukeltų automatinį sankcijos taikymą, nes reikia geriau įsivaizduoti, kaip susiję yra skola ir deficitas, o ne kurti tiesiog tos 3 ir 60 procentų lygmenius. Jeigu mes norime juos į, e, kartu taikyti, tai reikia įsivaizduoti, kokia yra jų, jų abiejų evoliucija, kad jie nebūtų tiesiog absurdiški lygmenys. Praktinė prasme ir techninė prasme nemat, neįsivaizduoju, kad tas automatizmas būtų prasmingas. Dar svarbesnis klausimas, kuris yra politiškai labai jautrus, tai yra kiek taikyti pusiau automatinės sankcijas, kurias siūlo komisija ir būt jas įgyvendintų komisija be jokio normalaus, nor, be normalios procedūros taryboje. Tai yra labai jautrus klausimas ir manau, kad sustarimas, kurį pasiekė, pasiekė didesnės frakcijos dėl krizės komiteto turėtų pasiekti, labai, yra labai bendra formuluotė, gera subalansuota e, formuluotė, tai yra mes norime suteikti galimybių tam tikrų įgaliojimų komisijai, tačiau e, turime numatyti labai geras procedūras, e, nes tos baudos, nuobaudos gali būti didelės. Jeigu jas automatiškai teiktis komisija, tai gali kilti problemų taip nepraeis, nes jeigu komisija galės taikyti, e, taikyti sankciją šalims be jokios vyriausybių kontrolės, tai mes nesutarsime dėl to. Ir ta formuluotė, kai buvo kalbama apie krizės komitetą, yra gera, kad tai nebūtų visiškai automatiškai paprastai taikomas mechanizmas, kai komisija suveriniams šalims taikytis, taikys baudas be jokios kontrolės iš kitų šalių pusės. Na ir pagaliau, manau, kad ekonomikos valdymo interpretacija praktinė prasme tarsi kaip ir augimo ir stabilumo pakto gyvendinimo kontrolė. O idėja, kai paties ekonominio valdymo yra daugiau paskatų suteikti šalia stabilumo ir augimo pakto tai yra tam tikras augimo ir užimtumo paktas būtų. Stabilumo paktas, tai liko stabilumo paktu, o ne augimo paktu. Na, tam tikrai išsiskirimai ir atsiranda dėl to, kad nors ir kai kurios šalis taiko tas pačias tai taisyklės nebūtinai visose srityse. Ir manau, kad šiuo metu parlamentas turėtų pateikti tam tikras konkrečias e, rekomendacijas, kad šalis, kurios taiko stabilumo raugo, raugimo paktą, imtų taikyti. Ir manau, kad parlamentas turi tuo užsiimti. Tai yra labai svarbus klausimas mano frakcijai. Ir iš tikrųjų norėčiau padėkoti kitoms partijoms. Jeigu mums pavyktų uh, pasiekti bendrą formuluotę, kad būtume sustiprinta būtent ši dimensija dėl ekonomikos valdymo, valdymo ateities. Labai ačiū. Pranešėjau iš visas pastangas ir norėčiau dar sustiprinti tą idėją, kad mes dar esame sustarimo procese ir tikiuosi tą pačią dvasę pasieksime bendrą stiprią parlamento poziciją. Ačiū. Uh, Remo. Dėkoju. Toliau ponas Tremusi. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu ispaniškai, ir savo pastabas skirsiu e, pagrindiniam pranešėjimui. Aš pasiūliau 14 pakeitimų šiam pranešimui ir daugelis mano kolegų e, ir liberalų pritarė e, toms mano pataisoms ir daugeliu pritarė ir pats pranešėjas. Tikiuosi, kad per ateinančią savaitę įsikalbėsiu pritarti ir likusiems mano pateiktiems pakeitimams. Aš norėčiau pasisakyti dėl ketvirto pakeitimo ir siūlyčiau pasirinkti tokią griežtesnį liniją, nustatant griežtesnę kontrolę eurozonos e, valstybėms narėms. Taip pat reikėtų ir griežtesnių taisyklių dėl e, viešojo sektoriaus deficito taisyklių. E, Ispanijoje e, viešojo sektoriaus įsiskolinimas didėja ir tai jau tampa struktūrinė problema. Tad, jei norime stiprinti ekonominį valdymą eurozonos valstybėse, mes turime būti kaip galima griežti ir pasiekti, kad visos eurozonoje esančios valstybės el elgtųsi drausmingai. O Tuo tarpu Ispanija per pastarosius metus mes jau labiau elgiamės kaip šiaurės valstybė, ypač kai į valdžią atėjo socialistai. Aš manau, kad čia reikėtų aiškaus kompromiso dėl Europos pinigų fondo, monetarinio fondo. Ir praėjusią savaitę Strasbūrė mes mm, pietavome kartu su ponu Weberiu ir jie pasisakė prieš šitą idėją dėl EMF, Europos monetarinio fondo. Bet mums reikėtų apsispręsti, aiškiai apsispręsti, ar mums toks fondas reikalingas ar ne, ar ne. ar mums reikalinga, reikalinga greito reagavimo sistema Europoje ar ne, ar mes tikimės pagalbos iš kitų tarptautinių organizacijų ištikus bėdai. Dėl euro obligacijų išleidimo čia reikėtų ypač pabrėžti Europos infrastruktūros projektus. Ir vėlgi Ispanijos atveju mes vis dar nesame e, nutiesę geležinkelių, kurie mus jungtų su, Europo, su likusiu Europos kontinentu. Problema yra skirtingas e, bėgių plotis ir būtent tai mums neleidžia susijungti su kitomis e, geležinkelių sistemomis. Tad e, kompromisas dėl euroobligacijų išleidimo mums būtų tikrai naudingas. Ir galiausiai mano paskutinis e, pakeitimas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su Europos komisijos atlikta studija dėl Europos išdo įsteigimo galimybių. Kodėl aš apie tai kalbu? Kai aš bendrauju su savo rinkėjais, manęs klausia, kokie, koks turėtų būti tas ekonominio valdymo modelis. Ir tada mums reikia pateikti kažką konkretaus, tai yra kalbėti apie tai, kokių žingsnių konkrečiai imtųsi Europos Sąjunga ir turėtų, koks turėtų būti jos ekonominio valdymo modelis. Dabar Mes kalbame apie bendrą e, politiką, bet neturime biudžeto, bendro biudžeto institucijos. Ir manau, kad to kvantinio šuolio mes be tos tokios institucijos negalime tikėtis. Baigdamas norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie, e, prie pranešimo rengimo, prie pakeitimo pakeitimų teikimo ir prie tų, kurie toliau sieks kompromiso. Viki. Žodis poniai Viki. Ford. Dėkuoju, pirmininkė. Mm, savo pakeitimas aš kalbėjau iš tikrųjų apie tai, kodėl reikia tos eurozonos ar jos nereikėtų. Mes bandėme išnagrinėti tuos mechanizmus, kurie veikia, kurie neveikia, daugelį valstybių narių kyla susitarima, e, tai yra nerimas dėl e, pakeitimų, kurie siūlomi naujam, naujai ES sutarčiai. Todėl aš norėjau atkreipti dėmesį savo pakeitimais, kad visi tie sutarties pakeitimai, pokyčiai mm, yra labai svarbus ir mes su jais turime elgtis labai atsargiai. Pranešimas Pats pranešimas, kalbama apie įvairius rodiklius, kas turi būti matuojama, kas ne, bet pažiūrėkime į makroekonominius rodiklius ir kaip mes stengsime užtikrinti stabilumą ateityje. Nesileiskime į pernelik didelės smulkmenas, pasistengime kalbėti aiškiai. Dėl baudų, pavyzdžiui, jau žinote, kad tas klausimas yra jautrus, nes baudų nustatymas, baudų uždėjimas praktiškai tik tai. E, praktiškai būtų gulinčio žmogaus mušimas. Toliau yra siūloma, kad reikėtų atlikti tuos streso testus valstybėse narėse. Bet aš iš tikrųjų nelabai gerai įsivaizduoju, kas tai turėtų būti ir norėčiau išgirsti kitų nuomonę. Nes iš tiesų, tarkim, jeigu biudžetas e, yra sumažėjęs tam tikrose rinkose ir jeigu finansų ministras e, kalba apie prognozes ir tada piliečiai pradeda kalbėti taip, tai yra per daug, tai yra maži, mažai. Ir aš nesu tikra, ar bankams tokie streso testai būtų naudingi šiame kontekste. Bet norėčiau išgirsti kitų nuomonę šio klausimu. Mūsų požiūrių yra labai aišku, kad nacionalinių biudžet, nacionalinis biudžetas yra nacionalinis e, vyriausybės e, atsakomybė ir kompetencija. Ir čia reikėtų užtikrinti, kad visos prognozijos būtų rengiamos e, nuosekliai, reguliariai. Ir labai dėkoju už tai, kad buvo atsižvelgta į siūlomus pakeitimus susijusius su e, tų prognozių teikimų laiku. Kai kurie pakeitimai siūlė suteikti daugiau e, galių komisijai, ne tik tai kontroliuoti biudžetą ir deficitą, bet taip pat galėtų, kad komisija turėtų pasisakyti ir dėl e, to, kaip leisti pinigus arba pirmenį nustatant prioritetus. Aš manau, kad čia jau yra žengta per toli. Pačios vyriausybės, nacionalinių valstybių narių, nacionalinės vyriausybės turėtų nustatyti, kaip jos panaudos biudžetą. Jeigu jau bus nustatytos ir numatytos e, sankcijos struktūrinėse E, fonduose, tai kodėlgi tada nereikėtų tų sankcijų ir e, bendros žemės ūkio politikos fonduose. Aš taip pat manau, kad būtų labai puiku, jei turėtume e, iš ko pasiskolinti pigiai. Bet aš manau, kad tas pigus skolinimas jis iš tikrųjų yra labai rizikingas ir pavojingas klausimas. E, Atsiprašau, dėl, dėl tų euro, euro obligacijų. E, juk, aišku, idėja Ispanijai tikriausiai atrodo labai patraukliai, bet e, pagalvokite apie riziką, kuri jums kyla. Tarkim, jeigu vien kuri nors valstybė narė neįsi, nevykdytų savo įsipareigojimų. Tai praktiškai gali sužlugdyti visą jūsų geležinkelių projektą. Taigi e, pigus skolinimas jis yra rizikingas ir tai yra tikrai svarstytinas e, klausimas, tad būkime atsargus. Dabar dėl pirmininkės e, pateikto pakeitimo dėl rizikos valdymo, dėl e, turto klasių ir klasifikacijos. Čia turiu pasakyti, kad e, praėjusią savaitę parlamentas parengė šio klausimu labai puikų dokumentą. Ir ten, ten buvo kalbama apie e, valstybės skolos supirkimą ir kad tokia galimybė padidina e, tos valstybių skolos paklausą e, finansų rinkose. Būtent manyčiau, kad e, to ir turėtumėm siekti Europos Sąjungoje. Mes ir siūlyčiau tikrai įsigilinti į mano ką tik tai paminėtą ataskaitą. Ačiū toliau, Filip. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai už pranešimo parengimą ir už kompromisus pasiūlymą. Mes e, reiškėme pritarimą daugel, daugumai tų kompromisų, bet dar lieka, klausimai, dar lieka klausimų, kuriuos reikėtų atsakyti. Ypač tai pasakytina apie apmokestinimą. Jeigu kalbėsime apie tvarų, apie tvarų tvarų viešųjų finansų sistemą, tai turėtumėm kalbėti apie e, e, tvarų išlaidų, tvarę išlaidų sistemą ir tvarę pajamų ar e, įplaukų sistemą. Aš noriu pasakyti, kad pranešime nueita per toli, bet turiu priminti, kad šiame komitete jau buvo nekarta kalbama apie svarbius elementus, kaip antai e, keitimas informacija, taip pat e, konsoliduota mokestinė bazė ir daugelį kitų dalykų. Ir tikriausiai reikėtų prisiminti tas diskusijas e, svarstant šį klausimą. Toliau norėčiau paminėti kai kurios dalykus, kurie neatsispindi kompromisiniuose susitarimuose. Aš teikiau e, pasiūlymus, bet jūs tikriausiai nusprendėte, kad jie neturėtų būti įtraukti į pranešimą. Ypač aš norėčiau paminėti du dalykus. Vienas yra susijęs su skolos e, tvarumu. Tai yra, yra nuomonė, kad turime užtikrinti e, tam tikrą tvarų skolos lygį tiek privačiame, tiek viešajame sektoriu. Tai turėtų būti paminėti. O kitas dalykas yra susijęs su deficitais ir perviršiais. Nes vieno perviršis yra kito deficitas. Tik tada gauname lygybę. Ir žinome, kad jeigu norėsime e, sukurti, e, sukurti tokią pusiausvyrą, tai mes turime imtis priemonių abiejose lygybės e, pusėse. Toliau dėl paties proceso. Aš manau, kad tai yra pavyzdys. Aš, tai yra pavyzdys, kad kai mes dirbame paraleliai su kitokiais e, komitetais. Nes Mes turime baigti šito pranešimo svarstymą kaip galima greičiau, nes turime imtis to tikrojo darbo. Aš tai sakau, turėdamas omenyje visą tą darbą, kurį turime atlikti mm, jau pradedant kitų trečiadienių. Dėkoju. Ačiū toliau Silvijai. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, nes mūsų šešėlės pranešėjas yra uh, kitas kolega. Noriu padėkoti ponui Fėjo už visą atliktą darbą. Manau, jog reikia mm, turėti omeny darbų tvarkaraštį. E, Van Rompojaus darbo grupė paskelbs savo pasiūlymą, bet būtent komisija turi iniciatyvos teisę Mes paskui e, savo, nešame savo indėlį, dalyvaudami e, pasiūlymo svarstymę, taigi svarbiausias yra tvarkaraštis. Tikriausiai turėsime pritarti pranešimui, nes jis tikrai geras, bet reikia mąstyti apie tai, kas bus po to. Nagrinėjant šį pasiūlymą, tampa aišku, kad pranešėjas turės užtikrinti nuoseklumą tarp priemonių, kurios yra siūlomas sutarčių pagrindu ir taip pat tų pasiūlymų, kurie aprieps daugiau nei siūlo komisija, tai yra eurozonos atstovavimą išorėje, taip pat e, mūsų darbą tarptautinėme valiutos fonde. Manau, jog turime suformuoti labai aiškę poziciją, kad eurozonos ir TVF santykiuose, kad, pavyzdžiui, kylančios ekonomikos valstybės nori e, dalyvauti TVF. Europos Sąjunga, Europos zona turi siekti didesnės įtakos. Taigi reikia labai e, tikslaus darbų plano, kada kas įvyks. Aš patikiau pakeitimų dėl Eurogrupės sekretoriato. Nemanau, kad reikia toliau pūsti struktūras e, dirbančias taryboje, nes paskui nebežinau, kas už ką atsakingas. Nieko nebesakysiu apie darbo grupę, bet tikiuosi, kad jų pasiūlymai bus geresni nei tie, kuriuos būtų parengusi komisija. Taigi labai aiškiu nuostatų dėl atskaitomybės, skaidrumo. Ir čia perinu prie savo paskutinio pastebėjimo. Parlamento vaidmens šiame procese. Manau, jog tuo tarpu e, pasivime, kad kad dėstoma labai daug minčių, pasiūlymų dėl to, kad komisijai turėtų būti sutiktos didesnės galios priežiūros srityje, taip pat sisteminės rizikos valdybos kontekste, kad komisijai reiks įgyti naujų įgūdžių, jai bus suteikti tos kompetencijos kitose srityse. O kaip su parlamentu? Parlamentas juk irgi privalo subidinti savo vaidmenį. Turime užtikrinti, kad bet kokia nauja institucija būtų privalėtų atsiskaityti parlamentui, nes kai valstybėse narėse iškila problemų, mes norime turėti galimybę jas svarstyti parlamente. Na, čia nekalbu apie raganų medžioklę, bet Kai iškyla kažkokia problema, šis parlamentas, Europos parlamentas juk visada išsako savo nuomonę. Manau, kad daugeliu kolegų šis klausimas rūpi. Ir jeigu jau rimtai pasižiūrėsime į sutartis, tai bendroji valiuta yra visų bendra atsakomybė. Ir dėja, nacionaliniai parlamentai taip pat turi mm, prisimti jiem tenkančią darbo dalį. Ir manęs tikrai netenkina tai, kaip nacionaliniai parlamentai tiesiog, na, praktiškai nesigilino į sutartis, kurias pasirašė vyriausybės. Ta pati galiu pasakyti apie savo valstybę. Taip, iš tikrųjų reikia prisimti atsakomybę, bet nacionaliniai parlamentai taip pat turi labai rimtai žiūrėti į užduotis jiems tenkančias ES kontekste. Svenai. As it's already uh, late. Uh, I just would like to make one comment of process. Noriu pakomentuoti procesą. Manau, jog jei mums pavyks pateikti bendrą stiprų europinį pasiūlymą šiuo klausimu, uh, tai apspręs parlamento galimybės vaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje. Finansinių paslaugų sektorėje suvaidiname labai svarbu vaidmenį svarstant visus pranešimus. Ir manau, kad yra bendra nuomonė, kad tai padėjo, kad mes patobuliname pasiūlymus. Jie dabar yra geresni. Ypač jeigu juos analizuotume be jokio ideologinio atspalvio. Ir mes šiame komitete nepamiršame europinės perspektyvos ir ta prasme mums pavyksta suvaidinti svarbu vaidmenį. Čia noriu priminti, ką kolegos sakė, Elisa ir kiti, ir kur iškyla sunkumu. E, prisiminkime diskusijas krizės komitete. Ponas Fejo vaidina labai svarbu vaidmenį dėl to ir visas komitetas vaidina labai svarbu vaidmenį, nes jeigu balsuojant dėl svarbių šio pranešimo aspektų, makroekonominių aspektų, balsuosime pagal partinės linijas, mes sumenkinsime stiprią, tvirtą europinę poziciją šio, šiame pranešime, kuri mums yra būtina parlamente. Nes m, mm, paskui mes dėrėsime su taryba kuri nenori e, palaikyti europinės perspektyvos, kuri absoliučiai būtina yra ekonominėje politikoje. Todėl raginu visus kolegas iš visų politinių stovyklų e, šį e, atvejį pažiūrėti labai rimtai. Nesvarbu, kuri frakcija laimės balsuojant ekonomikos komitete dėl šio pranešimo. Svarbiausia, kad mums pavyktų rasti sprendimus, kurie padėtų įveikti skiriamasias linijas, egzistuojančias tarp kairiųjų ir dešiniųjų tradiciškai. Mums reikia tvirtos darybinės pozicijos darybose su, dė, su taryba po to. Taigi, tikiuosi, kad kolegos, vis, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą, palaikys tokią bendrą poziciją. Jei ne, mes neįgyvendinsime piliečių lūkesčių ir taip pat susilpninsime savo darybinę poziciją procese. Uh, like... Ačiū. Norėčiau pati pasakyti keletą žodžių. Aptarsiu procesą ir paskui pakomentuosiu pakeitimus, taip pat ir savo pakeitimus. Visų pirma, finansinių paslaugų finansinių paslaugų pranešimą e, buvo taikoma bendras sprendimų prieimimo procedūra, tai yra naujovė po Lisabono sutarties atsiradusi. Ir būtent todėl dirbti yra šiek tiek sunkiau, nes taryba turi susitaikyti su to, kad, mes, kad mums tenka tam tikras vaidmuo šioje srityje. Mūsų komitetas bandė užmėgsti dialogą, vykstantį dialogą, ne taip sėkmingai kaip su kitomis institucijomis. Suprantu, kad iš dalies mūsų veikla kartais dubliuojasi su krizės komiteto veikla, bet mes esame teisėkuros komitetas ir todėl mums būtina renkti tokius pranešimus kaip šis. Nemanau, kad mums būtina išlaikyti vis, mums reikėtų tikėtis, kad visas pranešimo turinys iš karto bus perkeltas į praktiką. Reiktų ži... nepamiršti perspektyvos. Galbūt e, šis pranešimas pavirus teisės aktų kitais metais, bet turime aiškiai pasakyti, kad tai yra vykstantis procesas, e, vykstančios diskusijos ir mes galime uh, imtis kitų priemonių, jei mums pavyks užsitikrinti pasitikėjimą direktyva. Man atrodo, kad mums reikėtų tokio galutinio rezultato, kuris būtų daugiau nei bendras e, vidutinis, bendras vardiklis. Tai nebūtų labai ambicingas tikslas. Doriau dėl esmingesnių pakeitimų kuriuos Viki jau pakomentavo. Na, aš mm, gana, pateikiau gana ambicingus pasiūlymus susijusius ne tik su eurozona. Man atrodo, kad reglamentuose yra nemažai e, nuostatų, kurios e, sistemoje iš karto užkoduoja ciklinius procesus, ypač kalbant apie valstybių įsiskolinimą. E, Taigi, manau, kad būtent šių klausimų reikia imtis. Mane ypač domina šis rytis, nes tai egzistuoja tam tikrų automatinių e, sistemų, ir, kur, kurios aktyvuojasi, jeigu kažkas yra negerai, jeigu valstybė, valstybės finansose yra kažkas negerai. Taip pat yra pusiau automatinių e, numatytų sistemų, kurios iš karto pareikalavo, kad taryba arba komisija išsikištų. Ir mes žinome, kad jos kartais bandoma kištis į rinkas ir įtikinti rinkas, kad viskas yra gerai, demonstruoti pasitikėjimą, kad, kad pasitikėjimas būtų ir kad visi tikėtų, kad viskas bus gerai. Arba tokiais momentais kaip dabar visi nori, jie nori, kad, viskas, kad visi būtų ramus ir kad nebūtų svarstomi tokie scenarijai, pavyzdžiui, kas būtų, jei kokios valstybė ištiktų bankrotas. Nes mes nenorime išgazdinti rinkų. Jeigu šiandien susidarė tokia padėtis, kodėl manote, kad kažkas pasikeis po dviejų metų, jeigu vėl susidarys panaši situacija ir vėl e, komisija nežinos, ar reikia imtis priemonių ar ne ir situacija bus neaiški. E, Man atrodo, kad bus sudėtinga kai kurias iš tų priemonių įdėkti per trumpą, per artimiausią laikotarpį. Bet noriu, kad jūs apie tai pamastytumėte ir bent pabandytumėte uh, svarstant šį pranešimą, nepamiršti, kad mes mastome apie ateitį, mes bandome spręsti ne tik dabartinės problemas, tai yra renkamės ne tik mm, žemiausio bendro vardiklio sprendimą, mes norime to, tokius sprendimus, kurie atlaikytų laiko išbandymus, kurie būtų tvarūs ir po dešimties metų. Taigi tokie būtų mano pastebėjimai. Ir dabar žodį vėl suteiksiu pranešėjai. Muito obrigado. Eu queria agradecer as. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegams už pasisakymus. Pradėsiu nuo Sven Gigoldo komentarų. Jis man uždeda nemažą atsakomybės naštą. Manau, kad e, bendraudamas su šešėliniais pranešiais, na, įsivaizduoju, kad galima parengti tvirtą poziciją. Šis klausimas yra politiškai labai opus. Tai jis nėra susijęs su techniniais dalykais, kaip pavyzdžiui priežaros valdyba, bet e, keletas šešėlį, keli šešėlį pranešėjai man sakė, jog jie. kad jiems tenka kartais palaikyti tokius, tokius pasiūlymus, kurie viena vertus pasisako už bendro, bendrijų darbo metodą, kita vertus užtarp vyriausybinį darbo metodą, yra ir siūlymų rinktis federalistinį, federa, federalinį metodą. Bet iš visų sulaukiau teigiamų atsiliepimo apie pranešimą ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti tvirtą bendrą poziciją. Ir Na, atsižvelgiant tai, kad ir, ir dešinė, ir kairė stovykla pateikė įvairių pasiūlymų, kurie skiriasi. Svarbu šiame etape nusiųsti labai subalansuotą žinę. Ir aš kovosiu už mūsų bendrą poziciją, kai vyks balsavimas. Taip pat Filipas ir Silvy kalbėjo apie štai ką. Kai kurie pateikti pasiūlymai neįtraukti į tekstą į pasiūlytus kompromisinius pakeitimus. Tai, mm, jeigu aš jų paminėjau, tai nereiškia, kad aš jiems priešinusi, kad jie man nepatinka. Uh, Pranešime yra e, išdėstos trumpalaikės priemonės, taip pat vidutinio laikotarpio priemonės. Kai kurių tų priemonių dėka ateityje mums teks. Mums gali tekti keisti sutartis. Na, reikės kai kuriuos atvejus ir išsameu analizuoti. Ir tikrai neturiu nieko prieš darbų tvarkarašio sudarimą. Mat, kaip jau sakiau, noriu labai aiškiai pasakyti štai kokį dalyką. Dėl pirmos ir antros rekomendacijų nuomonės išsiskiria, pavyzdžiui, dėl sankcijų klausimo dėl to ar tos sankcijos turi būti automatiškos ir taip pat dėl to, kokį vaidmenį komisija vaidintų tokiais atvejais. Taip pat noriu pasakyti, kad parlamentas jau formuoja savo nuomonę tuo klausimu. Pavyzdžiui, Europa 2020 strategijos klausimų priimtoje rezoliucijoje apie tai kalbama taip pat krizės komiteto pranešime apie tai kalbama. Uh, Ir manau, kad mūsų kad savo pranešime galime remtis tomis nuorodomis. Mm. Manau, kad nebus sunku rasti, su, susitarti dėl šio dalyko, bet noriu pasakyti, kad politinės frakcijos kai kuriais klausimais reiškia prieštaringas pozicijas. Netgi frakcijų viduje yra išsiskiriančių stovyklų ir tai tampa aišku, jeigu peržvelgite pateiktus pakeitimus. Toliau kaip Eurogrupė, kaip toliau Eurogrupė veiks. E, bus nuostatos skirtos 27 valstybėms narėms ir nuostatos, kurios bus taikomos tik tai Eurogrupės narėms. Visą tai yra pranešime. Toliau augimo, ne tik stabilumo dėmens akcentavimas. Aš daug kartų apie tai sukalbės. Kalbant apie ekonomikos augimą, žinoma, tai padėtų sukurti darbo vietų. Ir aš tikrai nieko prieš tai, kad mes aiškiai suformuluotume šią mintį pranešime. Toliau euroobligacijos. Komisijos pirmininkas pritarė šiai pozicijai plenarinėme posėdėje, kuomet pristatė, e, kuomet apžvelgė padėtį Europos Sąjungoje. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kaip ateityje e, spręsti ir svarstyti šį klausimą. Galiausiai mokesčiai. Sutinku, kad išlaidų ir įplaukų pusės turi būti tvarios. Reikia rengti tinkamus planus, o kalbant apie apmokestinimą, yra pateiktas pasiūlymas šią temą ir manau, kad įmanoma pasiekti bendros pozicijos šio klausimu. Vėlgi, atsižvelgiant, na, nepamirškime, kad, kaip jau sakiau, nelengva derinti frakcijų pozicijas tuo klausimu. Bet vėl kreipiuosi į šešėlinius pranešėjimus, taip pat visus, kurie pateikė šiuos pakeitimus, remtis sveikų protų, siekiant, kad mes iš sėkmingai užbaigtume šio pranešimo svarstymą. Toliau parlamento vaidmuo šioje srityje. Supaprastinant viską pasakysiu štai ką. Manau, kad parlamentas turi nepamiršti, kad jis yra parlamentas ir turi atidžiau stebėti vykdomąją valdžią. Bet mes, Europos parlamentas, turime vaidinti svarbiausią vaidmenį koordinuojant veiklą su nacionaliniais parlamentais. Ir Europos parlamentas kontroliuodamas e, vyriaus veiklą, vykdomosios valdžios veiklą, galės apriepti daugiau klausimų ateityje, nes taip išsiplės parlamento vaidmuo, jis taps svarbesnis ir aktualesnis. Manau, kad tai yra tikrai įmanoma, gyventinama praktiškai ir net keletas frakcijų pateikė pakeitimų, kurie siūlo eiti tą kryptimį. Taigi galime pasiekti didesnio konsensuso dėl parlamento vaidmens sustiprinimo ekonomikos valdyme. Ir manau, kad mes galėtume vaidinti dar ir kitokį vaidmenį, nei, nei to, tas, kurį vaidinome iki šiol. Tuo ir baigsiu. Ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti nuoseklę, tvirtą parlamento poziciją. Ir noriu, kad visi nepamirštų, jog tai yra mums visiems labai svarbu. Ačiū. Um, so we... Labai ačiū. Toliau svarstysime e, šį klausimą ketvirtą spalio, po to balsuosime penktą turbūt, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama spalio mėnesį. Ir paskutinis klausimas šiandien tai yra tarybos pasiūlymas priimti tarybos rezoliuciją dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarimui palengventi nuomonės autorius ir Bernardas Rapkai. Prašom. Gal aš palauksiu šiek tiek, kol bus tyliau salėje. Labai ačiū, ponė pirmininkė. 2002 metais Europos e, Anglių ir Plieno sąjunga nustojo egzistavusi po 50 metų gyvavimo. Tuo metu dėl įvairių priežasčių subsidijos akmens anglės pramoniai mm, susilaukė perinamojo mechanizmo. Mes patvirtiname e, blokinę išlygą akmens anglėms iki 2060 metų gruodžio 31 dienos. Taigi mes e, panaudojame sutarties dėl anglės ir plieno sąjungos sutarties, ypač kai kalbama buvo apie dviejus, dvi, dvi, dviejopo tipo subsidijas, tai yra uždarimo subsidijas ir gamybos subsidijas. Aš tai sakau dėl to, ponia pirminkė, mes vis dažniau girdime, kad šis e, susitarimas buvo skirtas tam, kad jis, na, tam tikrų metų nustos galioti. Tai yra e, viskas kada nors baigsis. Tačiau taip neįvyko. Vakar buvo paskutinė to sustarimo galiojimo diena. Aštuoneri metai buvo numatyti a, e, sąmoningai Teisingumo teismas priėmė sprendimą, pagal kurį subsidijos pamažu turėjo būti mažinamos ir bet koks e, subsidijų sustarimas turėjo numatyti galutinį terminą. Buvo siūlomi terminai nuo 5 iki 15 metų, o susitarėme šiam, šiuo atveju terminą nustatyti 8 metams dėl to, kad e, teismo sprendime buvo sakoma, kad, e, na, tiesiog davė suprasti, kad joks režimas neturėtų galioti daugiau kaip 10 metų. Aš tai kalbu dėl to, kad tas, e, tas režimas buvo sukurtas tam, kad būtų galima pamažu na, numarinti anglių sektorių. E, nors dabar esu ir pakaitinis komiteto narys, Noriu padėkoti, kad leidote man renkti šį, šią nuomonę. Pagal komisijos pasiūlymą kalbama iki 2000, apie 2014 metus, kaip galutinį šio režimo gyvavimo terminą, remiantis mintimi, kad subsidijos ant, ant, ant anglių kasybai Europoje galėtų padėti e, vykdyti Europos įsipareigojimus klimato kaitos srityje. Tai sunku suprasti, turint galvoje, kad kalbėtume apie importuojamą akmens anglį. Daugelėje valstybių narių egzistuoja nesusidijuojamas nesusvėjojama akmens anglių gavybą ir jei šis sustarimas nebūtų taikomas. Dar vienas dalykas. Kai kas, kai kam tiesiog nepatinka valstybės parama. Iš tiesų, sutartyje valstybės parama yra tarsi ir neprimtina, tačiau yra tam tikros išimtis. Aš tai sakau todėl, kad komisijos pasiūlymas nustatyti mm, galutinę datą 2014 metais, mano nuomonė, yra pasiūlymas, kuris yra, neturi pagrindo. Bent jau pagal komisijos poveikio vertinimą tam nėra jokio pateisinimo. Iš tiesų poveikio vertinimas atrodo teigia kažką panašaus, ką ir aš sakau. Tai yra galima pateis, su pateisinimu pasakyti, kad 2014 metų data tai yra mažiau negu keturi metai iki jos, yra visiškai dirbtinai pasirinktas laiko taškas. Visi poveikia vertinime išdėstyti elementai iš tikrųjų siūlytų ilgesnį terminą aišku, ne, neapibriešta, tačiau ilgesnį. Pavyzdžiui, e, tokį momentą, kai kai kurios valstybės narės, ne visoms, aišku, tai yra problema, tačiau kai kurioms yra, e, kai kuriuose valstybės narėse yra regionų, kur tai yra iš tikrųjų rimta problema. Greitas e, toks pramonės šakos panaikinimas turėtų didžiulės socialinės pasiekmes, tai yra žmonės masiškai būtų išmetami iš darbo. Tai aišku atsitiktų mano šalyje, Vokietijoje, bet taip būtų Ispanijoje, Rumunijoje ir galbūt kai kuriuose kitose šalyse. Erzina tai, kad komisija parengė gerą poveikio vertinimą, visiškai suprantama ir aišku. Tačiau sprendimas, kurį priemė kolegija, visiškai nesiremia poveikio vertinimo logika. Ir žinoma, kad komisaras e, Almunija į posėdžio salę kolegijos atėjo su kita data, 2018 metų data. Esamas reglamentas dėl subsidijų numato uh, laipsnišką subsidijų mažinimą, nuoseklų grafiką ir poveikia vertinimo logika yra tokia pati, taigi nėra priežasties, kodėl taip ir nereikėtų daryti. Problemos, apie kurias kalbame, yra regioninės, regioninio masto ir socialinės, ekonominės e, netvarkos mm, grėsmė. Taigi mano pasiūlymas būtų pakeisti datą nuo 14 metų spalio 1 dienos iki 18 metų 31 gruodžio. Ir tuos pokyčius turi lydėti tam tikrai techniniai, mm, techniniai pakeitimai, techninės priemonės. Komisijos pasiūlymas yra, atrodo, lyg tai ir pagristas poveikio vertinimu, tačiau jeigu žiūrėsime į galtinę datą, tai yra 14 metų sausio 31 sausio 1 dieną, tai išeitų tarsi ir tik tai. Yra tik tai keletas mėnesių iki sausio pirmos. Ir visa tai netgi matematiškai nesiriša. Net komisija negali uh, apeiti matematikos ir 33 procentų sąlyga na, yra neįveikiama. Aišku, reikia mažinti subsidijas, taip nutarė teismas. Ir todėl mes turėtume pasiūlyti 8, mėnesių, 8 metų laikotarpį su minimaliu 10 procentų dydžiu. Kai kuriais metais toks mažinimas galėtų būti ir didesnis negu 10 procentų, tačiau iš viso, iš apskritai viskas atitiktų bendrą sistemą ir tai neturėtų tokių baisių pasiekmių darbo vietoms. Komisijos pasiūlyme taip pat yra dalykų, kurie nekeltų problemų, iš tiesų būtų galima jiems pritarti, tačiau šiame kontekste tiesiog na, viskas nedara taip, kaip turėtų. Pavyzdžiui, uždarimo planai ir aplinkosauginiai planai, siekiant sušvelninti pasiekmes, tai yra gerai, dėl to problemų nekyla. Tačiau tai neturėtų būti taikoma vien tik tai gamybai valstybės narėse, kur, kur, kur ta gamyba yra subsidijuojama. Kartais gamyba yra vykdoma daug platesnių mastų, tačiau be subsidijų tam tikroje valstybėje narėje. Ir visam tam reikia atskiro reglamento, o ne tokios reglamento dėl išimties. Taigi, štai apie ką aš mastau. Pratesti terminą iki 2018 metų ir vietoj esamo bendro išimties reglamento norėčiau siūlyti, kad reikėtų baigti su subsidijomis iki 18 metų. Dėl to reikėtų pakeiteikti keletą pakeitimų E, atskiriant e, tai, kas yra konkurencingos, konkurencingų ir nekonkurencingų e, kalnakasybos įmonių subsidijavimas. Taip yra todėl, kad kartais subsidijos yra skirtos tam, kad būtų galima pasiekti konkurencingumą. Jeigu uždarinėjasi konkurencingas kasyklas, tai man tai irgi atrodo nebūtų teisingai. Todėl reikia daryti skirtumą tarp konkurencingų ir nekonkurencingų kasyklų. Aš taip pat e, perėmiau tris argumentus iš esamo reglamentų, kurios yra susijusios su galimybių studijomis nors, aišku, nėra aišku visiškai ar tai, kas poveikio analizėje vertinama yra tiesa, tačiau, na, iš tikrųjų, komisijos pasiūlyme tarsi apie tai užsimena. Taigi, kaip aš suprantu, šis dokumentas turi patekti į plenarinę sesiją jau lapkričio mėnesį. nes e, sprendimas e, skirtas e, konkurencijos tarybai gruodžio 10 dienai. Tie, kurie nenori šio klausimo svarstyti, tuo pasinaudos, kad jis būtų nustumtas į šoną. Bet mums reikia naujų taisyklių iki šių metų pabaigos. Kitaip atsiduosime tokioje padėtėje, kai nuo 11 metų sausio pirmos dienos bet kokia valstybės parama taps neteisėta. Ir mums iš tikrųjų reikia reglamento šiam sektoriui ir jis turi būti parengtas iki lakryčio mėnesio, todėl komitete reikėtų balsuoti lakryčio pradžioje, o visi kiti terminai atsiremtų į šią datą, sekretariatas galėtų grafiką parengti. Girdėjau, kad lapkričio 9 galėtų būti balsavimo data. Tai man tiktų anksčiau turėtų įvykti prieš tai diskusija, tačiau diskusija turėtų įvykti kitą savaitę, tačiau tai neįmanoma, atsižvelgiant į mūsų visų darbo grafiką. Taigi turime rasti kitų būdų, kaip apsikeisti nuomonėmis apie pakeitimus, tačiau turime laikytis šio grafiko. Dėkoju. Kaip Kadangi pranešėjas kalbėjo apie tvarkaraštį, tai pagal mūsų tvarkaraštį išeina taip, kad e, pranešimo patikimo terminas yra 5 e, spalio, paskui 11 spalio yra terminas pakeitimams pateikti. 9 e, lapkričio mes svarstome ir tam, kad galėtumėm e, svarstyti šitą pranešimą plenarinėje sesijoje. sesijoje. Tai va toks tvarkaraštis. Ponas Langas paprašė žodžio. Langiam. Dėkoju. Mes dabar kalbame apie konkurencingumą ir jo didinimą naudojant nacionalinius išteklius, o ne ES išteklius. Kaip pranešėjas ir minėjo, komisija numatė mm, kelis variantus, berots šešis. Bet kiekvienas variantas turi e, savų pasiekmių ir be, panašu, kad komisija rekomenduoja penktąjį variantą arba penktąją alternatyvą. Tai yra dešimties metų laikotarpį e, gamybos uždarimui, kasyklų uždarimui. Komisijos manimo tai yra optimalus sprendimas. Bet vėliau, ir visi tai žino, komisija na, nusprendė arba pamatė, kad 2018 nesulaukė pritarimo, todėl buvo pasirinktas terminas 2014 metai ir su pačiais geriausiais norais tai netitinka optimalaus sprendimo e, definicijos ir jame ir, ir taip pat čia galbūt netinkamai atsižvelgiama į socialinius aspektus. E, yra parengtas e, dokumento projektas, jis nėra dar kol kas išverstas į kitas kalbas, bet esu tikras, kad e, taip kaip mes susitvarkysime su tais tūkstančiais e, atleistų darbuotojų, kaip mes užtikrinsime socialiai teisingą subsidijų panaudojimą ir kaip mes tai padarysime, tai nepamirštami ir e, CO2 aspekto. Na, iš tiesų, jeigu, jeigu mes nenorime subsidijuoti nekonkurencingų kasyklų, tai tada mums reikia susitaikyti su tuo, kad naudos deginsime importuotą anglį. O tai yra neįmanoma pagal CO2 politiką. Tad mums reikia išnaudoti tuos energetinius išteklius, kuriuos turime ir todėl turime užtikrinti, kad tie 12 pilotinių projektų, apie kuriuos kalbame pramonės komitete, būtų įgyvendinti. O tie 12 pilotinių projektų ir yra skirti CO2 surinkimui ir saugojimui. Tai kągi toliau daryti? Na, dabar siūloma pratesti terminus 2014-2018. Taip jau bent jau buvo padaryta Vokietijoje, tai buvo padaryta pat, pat, įstatymų Vokietijoje. Ir taip pat reikėtų priminti, kad e, komisija taip pat svarsto ir šeštąjį alternatyvą, tai yra dešimties e, metų e, pratesimą anglių reglamentui. Ir mums reikėtų dar iš tiesų pasižiūrėti, kuris iš šitų dviejų alternatyvų yra geresnis. Na, galbūt komisija nuspręs atsiimti pasiūlymą dėl 2014 metų ir grįžti prie pirminio 2018 metų termino. Tai tai būtų tikrai geriausia ir, ir, ir Vokietija už tai pasisakytų ir, ir paremtų tokį sprendimą. Manytumėm, kad e, tai sudarytų sąlygas geriausiam socialiai atsakingam sprendimui priimti. Iš tiesų, situacija unikali. Kalbama apie e, konkurencingumą, komisijos e, sprendimai nėra nuseklus ir aš, man belieka tik pritarti tam, ką pasakė pranešėjas. Dėkoju. Toliau ponas Lamberts. Ačiū pirmininkė. Mes neprieštaravome valstybės pagalbai, bet mums didžiulį nerimą kelia subsidijos pramoniai, kuri teršia. Ir iš tikrųjų tokia pramonė neturi savo vietos 21 amžiaus ekonomikoje. Na gerai, kalbame apie valstybės pagalbą, tai yra e, viešas lėšas, e, viešas sektoriaus lėšas, kurios turi būti išleistos, bet jos nebus leidžiamos daug kartų, jos bus išleistos tik vieną kartą. Ir koks yra tų lėšų panaudojimo ekonominis efektyvumas. Ar mes e, e, užtikrinsime darbo vietas, e, naudodami tas lėšas? Matėme kitose pramonės šakose, kada buvo švaistomi milijonai, bet jokių teigiamų rezultatų nebuvo pasiekta, nes besivystančios šalis tuo pat metu investavo į besivystančias technologijas, tuo tarpu mes esame užstrigę diskusija apie tai, ar paremti tas pramonės šakas, kurios mes tikrai žinome, ateityje tikrai išnyks. Tad pagalvokime apie mūsų lėšų panaudojimo ekonominį efektyvumą. Mūsų manimų tai nėra pats geriausias būdas pinigams išleisti. Ir vėlgi noriu kartoti, aš nesakau, kad mes nenorėtumėm leisti tų pinigų, bet mes turime juos leisti protingai ir nukreipti juos tinkamą linkmę. Ir greičiausiai Komisijos mintis ir buvo tokia, kad taip, srautai, pinigų srautai yra tiesiog nukreipiami kitur tam, kad greičiau investuo, daugiau investuotumėm į kylančias pramonės šakas. Tiek norėjau pasakyti, tai turiu atsiprašyti, nes turiu išeiti ir negalėsiu išgirsti to, ką pasakys pranešėjasi mano e, komentarus, bet tikiuosi, kad mes dar turėsime progų apsvarstyti. Ponas Simon, sako pirmininkė. Dėkoju. Tikriausiai visi sutinka, kad turime ieškoti mm, aplinkos ginę prasme saugių energijos šaltinių. Bet tai nereiškia, kad e, tokie sprendimai turėtų didinti subsidijas. Čia mes kalbame apie Europos e, Sąjungos lėšas. Aš ką tik tai atėjau iš posėdžio regionų komitete, kur buvo kalbama apie tai, kur panaudoti, kaip panaudoti lėšas ateityje. O čia. O čia, jeigu mes nekreipsime dėmesio į ateities problemas, jeigu nespręsime klausimų dėl darbo vietų ir struktūrinių problemų, tai tada turėtumėm labai gerai pagalvoti, kaip mes susidorosime. Kaip užtikrinti tą ekonominį efektyvumą. Pranešėjo pasiūlymas yra ant pasiekimais. Ir jeigu norime būti e, pažangios, pažangių technologijų priešakyje, tai mes neturime pamiršti ir to, kas buvo pasiekta e, anglių kasybos pramonėje, kokia yra pažanga padaryta. Bet ir jeigu mes to nepadarysime, tai ateityje tikriausiai susidursime su tokia situacija, kad, kad e, valis, e, pasaulyje vis dar bus kasama e, anglis, o mes norime žalesnio pasaulio. Pirmininkė, dabar blogiausia yra tai, kad aš turiu išeiti, bet turiu suteikti žodį dar norint ir pasakyti kolegom. Panas Nitros. Aš sutinku su ponu Lambertu, kuris ką tik tai išėjo. Suprantu, kad taip mes galime subsidijuoti e, kasyklų uždarimą. Pačios įmonės ne, negalės, ta tiesiog negali užtikrinti savo gamybos ar, arba tiesiog neturi tų e, apivartinių lėšų, kad užtikrintų gamybų. Bet aš sutinku ir su ponu Langenu, kad reikalinga koordinacija tarp nacionalinių programų. Aš neperskaičiau pranešimo, nes aš jį gavau anglų kalbą. Todėl aš labai atidžiai klausiausi pono Rapka pasisakymo. Ir jeigu aš teisingai supratau, tai jis norėtų išbraukti e, trečiąjį B straipsnį. Ir jei gerai suprantu, šio straipsnio išbraukimas galėtų reikšti, kad e, pagalba bus teikiama iki 14 ar 18 metų, bet bus reikalavima, kad kasyklos būtų uždarytos. Bet iš tikrųjų aš norėčiau e, daugiau sužinoti apie tai, ko, kas yra tas e, uždarimo reikalavimas. Pirmininkė. E, aš suteiksiu dar žodį pranešėjimui dviem minutėm. Ir šį kartą aš turiu išeiti ne į kokteilius, bet turiu į kokteilių vakarėlį, bet turiu kitų reikalų. Taigi, ponas Rapkiai, gal galite atsakyti pono, į, į pono Nitras klausimą ir apibendrinti komentarus. Nepamirškite, kad yra tik tai pirmasis e, svarstymas, čia mes tik tai keičiamės nuomonėmis. Taigi, panas Rapkė. An den Kollegen, ich, überhaupt nicht, äh, ich schlage überhaupt nicht vor, irgendeinen Artikel 3a zu streichen. Äh, es gibt auch keinen Artikel. Ich nesiūlau išbraukti e, trečią B dalį. Yra trečio, trečio punkto A ir B pastraipos. Aš tiesiog pakeisiu datas įrašytas vien, vienoje iš jų. Logika dėl to nepasikeis. O ten, kur kalbama apie baigties planus, programų galiojimo terminus, manau, kad mes ne, niekaip neiškraipysime konkurencijos. Ir taip pat manau, kad nereikia teikti subsidijų, kai jų nebereikia, kai nebėra poreikio toms subsidijoms. Man atrodo, kad aš gana aiškiai pasisakiau, aš pabandysiu paaiškinti kai ką, nes man atrodo, kad daugelis pasisakiusių daro vieną didelę klaidą. Kažkas pasakė, kad anglis yra jau praeities dalykas. Galbūt, bet mums jos reikės ir ateityje. Ir apie tai kalbėjo ponas Simonas. Anglies svarba tik auks pasauliniu mastu. Nes dujos ir nafta niekaip nepakeitė mm, poreikio angliai. ir visą tai paskatins atitinkamą technologijų atsiradimas. Taigi aš nieko nekeisiu, kaip jau sakiau, išskyrus datą. Ponas Langinas kalbėjo apie dešimtį metų. Pradžioje aš galvojau įrašyti tokį laikotarpį. Bet paskui aš prisiminiau uh, anksčiau vykusias diskusijas. Tai yra, aš manau, kad nereikėtų nurodyti metų pasiūlyme, uh, Ta pati sakė, siūlė ir ponas Almunija. Ir atrodo, kad komisijos nariai to nesuprato. Todėl aš nusprendžiau rašyti 2018 kaip galutinę datą. Ir tikiuosi, kad už konkurenciją atsakingas komisijos narys susilauks komisijos kolegijos narių pasiūlymo. Pradžioje buvau rašęs 2020-uosius. Bet atrodo, kad regioninių komitete irgi kalbama 2020-uosius ir reikės dar aptarti šį klausimą. No, right. I thought I heard somebody saying something. Atrodo, kad kažkas kas kažką sakė. I know, but uh, I had to close the speakers list. You weren't the only person who didn't get to speak. Bet Kaip jau sakiau, turėsite galimybę pasisakyti kitomis progomis. Ir šį vakarą posėdis baigiamas.